Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste.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

So please take your... Prašome susėsti. So I will say a few words. Pirmiausiai tarsiu porą žodžių prancūzų kalba. Aš norėčiau aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei žuvininkystės komiteto vardu pasveikinti atvykusi paskirtai komisarą į aplinkos ir vandenynų komisaro postą. Tai yra jungtiniai klausimai dviejų komitetų Envi ir Peš, nes temos yra bendros tiek vienam, tiek kitam komitetui - Envi ir Peš. Kai mes susipažinome su paskirtųjų komisarų sąrašu, pirmiausia, į akis krito jūsų paskirtasis komisarė amžius. Jūs ir esate 28 metų. Ar tai nėra problema? Taip, manau, kad tai nėra problema ir labai tikiuosi, kad netolimoje ateityje tokių jaunų komisarų bus dar daugiau, nes tokiu būdu bus komisija atstovaujama įvairaus amžiaus asmenis. Jūsų atsakomybei tenka šiandien atsakyti į parlamento narių klausimus iš dviejų komitetų. Tomis temomis, kurios būtent susijusios su aplinkos klausimais Ir čia turiu omenyje, žinoma, nulinės taršos, bio įvairovės, žiedinės ekonomikos ir taip pat žuvininkystės komiteto klausimus, tai yra vandenynų klausimus. Ir žaliasis kursas buvo e, nustatytas kaip vienas iš prioritetinių naujosios komisijos temų. Taigi dabar žodį suteiksiu Krisui Deivisui, kuris yra žuvininkystės komiteto pirmininkas. Dėkoju. Man tenka pareiga neišduoti savo amžiaus, nes akivaizdu, kad ko gero čia ant šio podiumo esu vyriausiasis asmo arba kai kuriais atvejais būnu vyriausias. Uh, Sveiki atvykęs, ponė paskirtasis komisarė, ponė Sinkevičiau. Ko gero suprantate, kad e, negaliu teisingai ištarti jūsų pavardės, dėl to vadinsiu aš jūs tuo vardu, į kurį kreipiausi jūs per trijus metus e, vykusią studiją Svelse. Mes pradėsime nuo komisaro įžanginės kalbos, kuri truks 15 minučių. Po to bus 25 abiejų komitetų narių klausimai. Komiteto nariams užduodama daugiausiai pusantros minutės užduoti pirmąjį klausimą. Prašyčiau mažiau laiko skirti klausimų uždavimui, tuomet paskirtasis komisaras galės dvi minutės atsakyti užduotą klausimą. Papildomas klausimas galės užtrukti 30 sekundžių ar gal net ilgiau, jeigu laikysitės kalbėjimo laiko. Ir viena minutė komisaro atsakymas. Bus du ratai. Pirmasis ratas - septyni klausimai skirti aplinkos temams ir antras klausimų ratas skirtas žuvinkystės klausimams. Pabaigoje penkias minutės skirsime paskirtajam komisarui tarti baigiamai kalbai. Priminsiu, kad į 23 kalbas vyksta šio susitikimo vertimas. Visi kalbėtojai galės kalbėti savo kalbomis. Prašyčiau kalbėtojų kalbėti ne per greitai, nes kitaip vertėjai nespės išversti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vyksta ir šių klausimų tiesioginė transliacija parlamento interneto svetainėje. Taip pat galėsite susipažinti su klausimų vaizdo įrašu ir vėliau. Jums suteikiami įgaliojimai reiškia, kaip pageidauja paskirtoji ir išrinktojo e, komisijos pirmininkė, jūs turėsite užtikrinti, kad e, būtų taikoma, taikomi tokie draudimai ir įsipareigojimai kaip iškrovimo įsipareigojimai, kad būtų panaikintos kengsmingos subsidijos, dėl kurių yra pareikvojami žvejybos ištekliai. Tad e, tikrai nedaug to darbo ir nusimato. Bet pirmas klausimas e, yra skirtas e, aplinkai. Galite dar šiek tiek atsipalaiduoti, vėliau persime prie žuvinkystės. Prašom. Honorable Chair, Audible Members. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, laba diena ir dėkoju Jums e, už kvietimą pasidalinti su Jumis savo viziją dėl būsimos kadencijos. Man didelė garbė sėdėti čia ir būti pirmuoju e, paskirtuoju komisijos e, nariu, kuris gimė po Berlyno sienos griuvimo. Tai yra pasitikėjimo mano karta ženklas, nes e, Europa man reiškia taiką, sažiningumą, atvirumą ir galimybės. Ir kartu Europa man reiškia būtinybę prisimti atsakomybę. Paskutinė su klimato kaita susijusių, kaita su, su klimato kaita susijusių įvykių banga rodo, kad e, X ir Y karta privalo prisimti atsakomybę už planetos ateitį ir aš esu pasirengęs žengti tuo keliu. 2020-ieji mums nėra tik tai tikslas e, užrašytas ant popieriaus, mes turėsime nubrėžti tinkamas ribas. Dabar aš kalbėsiu gimtają kalbą mano politinė karjera prasidėjo rinkimais į parlamentą gimtojoje apygardoje Vilniuje. Aš buvau Seimo nariu, ekonomikos komiteto pirmininku, pastaruosius dviejus metus ėjau ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Aš išmokau tarnauti savo šalies gyventojams. Aš suvokiau, kaip svarbu būti šalia kiekvieno iš jų, suprasti jų rūpeščius ir lūkesčius. Taip, kaip tai mokate ir jūs. Lietuvą. Ačiū su, už suteiktas galimybės ir kartu nueitą kelią. I learned the importance of building bridges instead of burdens. Some see a confrontation. Aš e, išmokau e, daug ko, išmokau, e, kaip tarpusavai yra susiję naujovės, socialinė politika, mm, gerovės politika. Mes turime siekti sukurti mm, geresnę visuomenę, tačiau mūsų kelias link šio tikslo bus pakankamai sudėtingas ir dirbdamas komisijos nariu aš stengsiuosi žengti šiuo keliu. Matome, kad tame kelyje mūsų tikrai yra daug ir 90 procentų europiečių nori, kad ES pasiektų nulinį taršos lygį iki 50 metų. Taigi mes turime siekti ir toliau eiti e, pasirink, pasirinktų žaliojų e, kursų, turime tą Green Deal paversti tikrovę, e, kad jis būtų naudingas mūsų vandeninams, aplinkai ir piliečiams. Gerbėme parlamento nariai, mes turime stovėti prieš akinėse linijose. Kai kuriems iš jūsų galbūt nuostaba sukėlė tai, kad mano atsakomybės ryčiai priskiriami vandeninai. Aš suprantu, kad jūs norite būti tikri, kad naujasis komisijos narys e, dės visas pastangas, kad užtikrintų e, e, žvėjų gerovę. Galiu Jūs e, tikrai tuo patikinti. Mes gyvename melinoje planetoje, todėl vandenynai ir e, žuvininkystė e, yra e, vieni svarbiausių e, aspektų susijusių mūsų e, planeta, kaip ir e, žvėjų gerovė. Turime kovoti su klimato kaita, turime e, taip pat kovoti su tarša, ypač plastiko e, atliekomis, e, kurios sukuria e, tokias e, e, gyvybės neturinčias zonas e, mūsų vandenynuose. E, sveiki vandenynai reiškia sveiki žuvų ištekliai, o e, sveiki žuvų ištekliai reiškia e, patenkintas žvėjų bendruomenės. <clears throat> Taigi aš stengsiuosi būtent šio požiūrio laikytis per savo kadenciją, glaudžiai su jumis bendradarbiaudamas. Kalbant apie aplinką, išrinktas komisijos pirmininkas manęs paprašė imti svarbiausių iniciatyvų e, laikantį žaliojo kurso ir aš e, tas iniciatyvas tenksiuosi gyvendinti, vadovaujamas Franco Timmermanso, tai yra biologinė įvairovė, e, žiedinė ekonomika ir nulinė tarša. Biologinė įvairovė mažėja. Prasidėjo masinis biologinių rūšių E, nikimas ir kitais metais aš pristatysiu komisijos poziciją per aukščiausio lygio sustikimą dėl biologinės įvairovės Kinijoje. E, norėčiau iš Kinijos grįžti su trimis e, dalykais. Pirmiausiai, kad biologinė įvairovė ir jos raida atitiktų Paryžio patvirtintus klimato kaitos tikslus, kuris siekia pusantro laipsnio klimato šiltimą. Taip pat mums reikia patvirti mechanizmą, kaip e, vertinti pažangą ir e, taip pat skirti daugiau dėmesio nevystamajam bendradarbiavimui, siekiant kovoti su biologinės įvairovės nikimu. Tačiau e, mūsų tartautinės pastangos priklausys nuo to, kokios pažangos pasieksime savo namuose. Mums reikia daugiau dėmesio skirti miškų, ūkiui, dirbožėmiui, energetikai, klimato kaitai. Jau pribrenda laikas galvoti apie šių problemų sprendimą dabar, o ne ateityje. Išrinktas komisijos pirmininkas kalba apie naujus biologinės įvairovės standartus, kurie būtų taikomi priekybai, pramoniai, žemės ūkio ir ekonomikai. Esu pasirengęs prisidėti prie jų rengimo. Tačiau vėlgi, gerbiami parlamento nariai, man čia prireiks jūsų pagalbos, susiekiant, kad biologinė įvairovė būtų įtraukta į visas tiek nacionalinės, tiek europinės politikos rytis. Antrasis mano prioritetas būtų susijęs su žiedinė ekonomika. Aš norėčiau aiškiai apibrėžti, kas tai yra, kad e, žiedinė ekonomika būtų ne vien tik tušti žodžiai, tačiau taip pat ir e, darbai. Šiuo metu mes naudojame keturis pagrindinės e, medžiagas, tai yra <clears throat> plieną, aliuminį, plastiką ir cementą. Ir jeigu E, sumažintume jų panaudojimą ir gamybą, per pusę smarkiai sumažintume taršą, todėl daug dėmesio skirsime e, ekodizainui bei antriniam panaudojimui. Ir tai galėtų išjudinti e, ir naujus sektorius, tokius kaip informatikos kompiuterinės technologijos, tekstilės sektorius ir kiti reikia, kad vartotojai taip pat patikėtų atitinkamu ženklinimu ekologiškumo ženklų, kurį mes suteiktume savo gamybai. Nesvarbu, kokie srityje, ar tai būtų tekstilė, ar statybos pramonė, ar kitos srityjas, turime siekti ekologiškumo. Na ir paskutinė mano e, prioritetinė sritis yra nulinė tarša, kadangi esu tėvas, pilietis ir taip pat, jeigu tapčiau e, komisijos nariu, norėčiau, kad tarša taptų praeities dalykų Europoje. Aš e, norėčiau švaraus vandens ir netaršių cheminių medžiagų Europoje. Todėl e, reikės dėkti papildomas priemonės, kad e, galėtume kovoti su svarbiausiais taršos šaltiniais, ypač cheminių medžiagų e, srityje. Reikės galvoti apie naujus netaršius produktus, pavyzdžiui, mikroplastikus <clears throat> arba maisto produktus. mes e, stengsimės e, teikti prioritetą, ypač žemės ūkija, e, alternatyvoms, kurios pakeistų dabar naudojamas cheminės medžiagas ir padėtų mums siekti tvaraus vystimosi tikslų. Dabar pereisiu prie mano tikslų susijusių su vandenynais. Pirmasis e, tikslas būtų visapuškas bendros žuvinkistės politikos įgyvendimas. Turime siekti pusiausviros, e, jeigu sugebėsime štikrinti e, tvarę žvejybą, tai gausime iš jos didesnę naudą ir mums reikia tokios politikos, kuri būtų naudinga žvejams, priekrančių bendruomenėms ir aplinkai. Taip pat būtina atsižvelgti į geografinius skirtumus, nes tai, kas galioja Šiaurės jūroje, nebūtinai gali būti pritaikyta Viduržėmio jūros regione. Ir į šios specifinius skirtumus būtina atsižvelgti mūsų pastangos, siekiant užtikrinti tvarę žvejybą, negali sustoti ties ES e sienomis. ES yra pasaulinė lyderė e, tvarios žuvininkystės srityje Aš tikiuosi, kad sugebėsime nešti savo indėlį siekiant tvaraus vystimosi e, tikslų susijusių su vandenynais. Taip pat e, aš tęsiu e, ir kartu su paskaitoju komisijos nariu Hoganu mm, stengsiuos, kad mūsų vandenynose padidėtų saugomos teritorijos ir vandens ištekliai būtų naudojami tausiau, ypač tokiuose regionuose kaip Arktis regionas. Būtina išsaugoti biologinę įvairovę tvirose jūrose taip pat tęsiu pradėtą e, kovą su nelegale ir neregistruojama žvejyba, kuri kelia grėsmę atsakingai dirbantiems e, e, žvejams, ypač mažoms žvejybos įmonėms. Žvejas yra garbinga profesija ir kiekvieną dieną mūsų žvėjai rizikuoja savo gyvybėmis, kad rūpintų mūsų aukštos kokybės baltymais. Todėl e, priekrančių bendruomenių e, gerbuvi dabar dėl nereguliarios, neregistruojamos žvejybos kyla didžiulė grėsmė, nors mūsų taisyklės laikomas geriausiomis pasaulyje, tačiau jeigu jų veiksmingai nesilaikysime, jos net, net neš reikiamo ir norimo rezultato. E, stengsiuosi ištaisyti klaidas visose manomose srityse. Pirmiausiai stengsiuosi, kad būtų investuojama į uh, E, tvarų, e, tva, e, įtvarę apsirūpinimo jūrų gerybėmis programą, nes šiuo metu pagauti 5 milijonai jūrų gerybių maisto produktų išraiška sudaro tik tai pusantro milijono tonų. Reikia taip pat daugiau dėmesio skirti į melinasias investicijas, į energijos išteklių gavybą susijusią su vandenynais. 3,5 milijono žmonių dirba melinoje ekonomikoje. E, man, e, kai kuriems galbūt tas skaičius atrodo nedidelis, tačiau man e, šis skaičius yra pakankamai didelis, nes jis yra didesnis nei mano šalies visų gyventojų skaičius. Taigi aš glaudžiai bendradarbiausiu su valstybėmis narėmis tam, kad būtų įgyvendinami galiojantis teisės aktai. Ir pasinaudosiu visomis turimomis priemonėmis, įskaitant e, dialogą, sutarties pažeidimo procedūras, galimybę kreistis į Teisingumo teismą, būtų pasiekti užsibriežti tikslai, privalome dirbti e, piliečių aplinkos e, vandenynų ir žvėjų bendruomenių labui. Gerbėjami parlamento nariai, susidurime su rimtais ištekliais ir mūsų sėkmė priklausys nuo reguliaraus bendrabiavimo. Galite tikėtis mane reguliariai matyti Europos parlamento koridoriuose, posėdžių salėse, esu pasirengęs dialogui, keitimuisi nuomonėmis, lankysiuosi jūsų e, šalise, ne tik sostinėse, tačiau taip pat regionuose, priekrančių bendruomenėse ir noriu padėkoti jau už dabar gautus kvietimus apsilankyti. Kaip minėjau pradžioje, turime būti arti piliečių, jūs esate teisėti piliečių atstovai ir e, aš e, tikrai e, būčiau dėkingas už galimybę per mes penkerius metus glaudžiai su jumis bendrabiauti. Ačiū uždėmesi, nekantri laukiu jūsų klausimų ir kaip galėdamas geriau stengsiuosi juos atsakyti. Thank you. So we're going to... Ačiū. Dabar bus e, septyni aplinkos komiteto narių klausimai, politinių frakcijų klausimai ir po to persime prie klausimų e, iš žvinkysės komiteto. Pradėsime nuo Jessicos Polfjart. Ačiū pirmininkė, dėkoju paskirtasis komisarė. Dabar kalbėsiu švediškai. Aplinka ir klausimai susiję su klimatu rūpi visam pasauliui. Mūsų išsikelti bendri tikslai reiškia, jog reikia pasitikėti, pasitikėti mokslu ir atliekamais moksliniais tyrimais. Mes žinome, kad miškai vaidina svarbu vaidmenį klimatui. Mes žinomo, žinome, kokia svarbi yra tinkama miškotvarka, nes ji padėtų sumažinti CO2 išmetimus mediena galėtų pakeisti taip pat ir dirbtinius, dirbtines medžiagas. Mediena gali būti naudojama ir apsišildymui. Mes kalbame labai daug apie biologinės įvairovės atkūrimą iki 30-ųjų metų ir miškams teks ypatingas vaidmuo. Mes kalbame apie bioįvairovės atkūrimą, bet kartu ir apie tvarę miškininkystę. Mes žinome, kad pastaraisiais metais miškai labai smarkiai nukentėjo nuo planetos šilimo, nuo taršos. Mes žinome, kad padaryta didelė žala Ir be jokios abejonės nuo to nukenčia ir miško gyvūnai. Mes negalime galvoti vien tik tai apie ekonominius kriterijus, mes negalime miškų vertinti vien tik tai ekonomiškai. Yra daug milijonų europiečių, aišku, dirbančių šioje srityje. Prašyčiau užduoti klausimą, prašo pirmininkas. Tad mes kalbame apie rūšių įvarovę, o klausimas yra toksai, kaip jūs ateityje vykdydamas savo pareigas užtikrinsite, kad rimtai bus žiūrima į miškus ir jie nebus ignoruojami. Just as a, as a timekeeper and timekeepers. Prašyčiau visų kalbėtojų laikytis paskirto dar jiems kalbėjimo laiko, pusantros minutės užduoti klausimui ir 30 sekundžių papildomam klausimui. Oh, sorry. okay. Thank you. Okay. Thank you. Uh, thank you for your question. And... Ačiū už užduotą klausimą. Aš žinau, kad uh, parlamentas ragina uh, komisiją imtis veiksmų kovojant su miškų naikinimu. 40 procentų ES sausumos yra miškai. Aišku, kad juos reikia saugoti ir palaikyti jų būklę. Pirmiausiai svarbu turėti galvoje naujus iššūkius. Labai yra svarbu tai, kad kiekviena valstybė narė turi valdymo planus, miškotvarkos planus dėl miškų gaisrų. Mes žinome, kas vyko Sibire, Abasonės regione ir lygiai tas pats vyko ir Graikijoje. Nepaprastai svarbu nepamiršti valdymo planų. Būtina spręsti medienos ES reglamentavimo netolygų įgyvendinimą ir su tuo susijusias problemas. Bet aišku, svarbiausias dalykas, siekiant išsaugoti miškus, tai yra bioįvairovės strategija 30 metams. Ši strategija bus vienas iš pagrindinių žaliojo kurso ramšių. Aš manau, kad žaliasis kursas yra visiškai neįmanomas be veiksmingo bioįvairovės valdymo. Tad mes turime spręsti miškų naikinimo problemas, turime e, išsaugoti miškus, išsaugoti buveinės, Natura 2000 teritorijas. Ir e, tos teritorijos tai yra ne vien tik tai saugomos e, zonos, mes kalbame ne tik apie skaičius, apie 30 ar 35 procentus, mes kalbame kalbame apie realų teisės aktų įgyvendinimą. Mes kalbame ir apie žmog, žmonių veiklos vertinimą šiuose srityse. Tad e, reikės e, pamatuotinų veiksmų ir ypatingai svarbu ir svarbiausia finansavimo. Ačiū. Dviejų minučių taisyklė, vadinasi, papildomam klausimui 30 sekundžių prašom. Komisija dirba ir savo viduje. Ir aš norėčiau užduoti klausimą susijusiu su ponu Timmermans. Mes kalbame apie klimatą, kalbame apie aplinką ir kalbame apie deramą miškotvarką, taip? Taip, labai geras klausimas. Man atrodo, kad mūsų bendro darbo su Francu Timmermansu esmė bus tokia. Ji yra nurodyta ir mano įgaliojimų rašte siekti ES bioįvairovės strategijos. Nepaprastai svarbu bendradarbiaujant su Francu Tirmarmansu. E, taip pat nepamiršti ir kitų sričių - žemės ūkio, energetikos, transporto, visko, kas šiandieną sąlygoja iš esmės e, problemas sąlygoja šeštąjį masinį rūšių nikimą. Aš norėčiau labai tvirtai pasakyti, mes kalbame apie tai, kad reikia daugiau išteklių, daugiau lėšų, bet taip pat labai svarbu ir strategiškai siekti tikslo. Būtent įtraukiant ir kitas sritis į tikslų siekiamų bioįvairovės e, srityje. Mes negalime veikti ir toliau, kaip taikyti tą pačią praktiką žemės ūkija kaip anksčiau ir tuo pat metu išsikelti ambicingus bioįvairovės e, tikslus ateičiai. Ačiū. Toliau kalbės Cezar Luena. Ačiū. Mes susidurėme su abejingumo siena, kalbant apie klimato krizę. Aš norėčiau kalbėti apie oro taršą. Dėl jos e, miršta žmonės, e, e, chroniškos lygos plinta, ekonominės išlaidos, išlaidos sveikatos srityje auga. Mes galėtumėm išgelbėti žmonių gyvybės. Tad kokių konkrečių priemonių imsitės, siekiant sumažinti pramonės taršą, transporto taršą, e, taršą sklindančią iš namų ūkių, tam, kad būtų laikomasi oro kokybės standartų, kurie yra pažeidžiami valstybėse narėse, yra numatomos naujos priemonės, prisitaikant prie reglamentavimo standartų, taip pat ir prie e, pasaulio sveikatos organizacijos normų, bet e, galbūt galima būtų sukurti švaraus oro zonas Europoje, galbūt reikėtų sugriežtinti e, standartus euro 7 e, kategorijos transporto priemonėms. Prašom. Much for your question. Ačiū už užduotą klausimą. Taip. Aš viską vertinu panašiai. Tikrai 400 tūkstančių piliečių miršta ES dėl oro taršos. Pažvelgus į ekonomiką matome, kad kad ekonomiškai visą tai kainuoja 24 milijardus. Kai kalbame apie a, pasaulio organizacijų standartus, pavyzdžiui, mes kalbame apie e, standartus numatytus kietosioms dalelėms, tai dabar mes tenkiname šeštųjų metų standartus. Aš raginčiau patvirtinti veiksmų planą, kalbant apie nulinę toleranciją oro taršai, be jokios abejonės egzistuoja ir ES reglamentavimas, mes kalbame apie atitinkamą zonų kartografavimą, kalbame apie pasaulio sveikatos organizacijų normų įgyvendinimą, bet kalbant apie piliečius, svarbiausiai yra dialogas mm, su miestais, su valstybėmis siekiant prisitaikyti. Dabar dėl tų švarių zonų. Čia konkrečiai galiu pasakyti, kad vietos valdžios institucijos gali numatyti apribojimus transportui, gali numatyti laisvas nuo išskiriamo CO2 zonas. O kalbant apie Euro 7 standartą, galvočiau, jog E, po penkerių metų būtų įmanoma patvirtinti tokį standartą Euro 7, bendradarbiaujant su paskirtaja vidaus rinkos mm, e, komisare. Papildomas klausimas dėl dizelinių transporto priemonių. Ar su vidaus rinkos e, komisaru privaloma tvarka sieksite pašalinti šias transporto priemonės iš apyvartos S ir po Dieselgate ar bus griežtesnių standartų. Yra nemažai neigiančių šią problemą. Mes susidurėme su neigimo siena. Aš jau kalbėjau apie klimato krizės neigimą. Ačiū už užduotą klausimą. Dėl Dieselgate. -o Man atrodo, kad mes e, turėjome išmokti rimtą pamoką. Negali pasikartoti dar vienas dizelgeitas. Dėl to nekyla abejonių. Gamintojai, pramonės atstovai visą tai supranta. Kalbant e, apie transporto priemonių atšaukimą, Kaip žinia, parlamente buvo patvirtintas e, atitinkamas transporto priemonių tipo patvirtinimas, kuris e, įsigalios nuo 20 metų rugsėjo. Tačiau mes turime padėti savo pramoniai, kad jinai būtų konkurencinga. Žiūrėkime, kur link juda e, pramonė, vandenilis, elektra, galvoju, kad mūsų e, gamintojai galėtų pasivyti ir amerikiečių gamintojus, kalbu apie elektravaromus automobilius. Bet mes turime padėti savo pramonėje, mokslo tyrimų srityje, mes kalbame apie viešąjį transportą, kuris turi būti žalės, švarus ir e, varomas naudojantis alternatyviais degalais. Ačiū. End of your sentence. No problem. Jūs galite užbaigti savo sakinį, nieko tokio. Tai te būtų buvęs vienas sakinys, ponė pirmininkė. Tad e, tą papildomą sakinį galite um, po to jau dar vėliau pakartoti. Pone Frederik Rys, prašom. Labadiena, ponė Sinkevičių, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Tai yra tam tikra premjera, nes jūs esate pats jauniausias paskirtasis komisaras, kuris beje rūpinsis ir vandenynais tai be jokios abejonės jums teks įrodyti savo kompetencijas. Aš kaip pranešė e, turėčiau kalbėti apie vandenynus, taršą ir plastiko taršą, e, kuri sudaro 70 procentų vandenynų taršos. Dirbame, bet mums reikia padaryti dar daugiau. Jūs sakėte, kad e, norite identifikuoti taršą plastiko, kurią mes galėtume e, įveikti. Vadinasi, reikia kurti tam tikrą reglamentavimą. Dėl plastiko įrimo, tai aš turiu abejonių ir to neslipiu, nes jūs dabar tikrai žinote, kad Europoje nėra jokių numatyta teisinių standartų nustatytų realiomis aplinkybėmis ir konkrečiai vandenynuose. Taigi tai turint omenyje, ar jūs manote, kad šitoks pasirinkimas ir įmas šiuo keliu yra teisingas? Ar nereikia keisti mūsų mentalitetą, mūsų mąstymą? Nes e, panašu, kad e, mūsų veiksmai negali pakeisti nei gamintojų, nei vartotojų mąstymo bei mentaliteto. Dar dėl plastiko pakuočio, apie kurias irgi kalbėjote. E, Teisės aktai turėtų įsigalioti kitais metais, tai noriu klausti, ar jūs esate pasiruošęs, kad būtų nustatyti konkretus draudimai? Merci, uh... Ačiū už klausimą. Tikrai galiu pritarti, kad jeigu uh, situacija nesikeis, tai 2050 metais mūsų vandenynuose ir jūrose bus daugiau plastiko nei žuvų rūšių. Turiu pripažinti, kad buvusi Europos komisija kartu su parlamentu uždraudė vienkartinių plastikinių e, indų naudojimą. Ir tuo neturėtume apsiriboti. Aš pats noriu siekti, kad būtų įgyvendinta plastiko uždraudimo strategija. Kitas žingsnis - mikroplastikas, tekstilės sektorius, kiti sektoriai, taip pat bioirus plastikas, kaip jūs ir kalbėjote, čia turime nustatyti labai aiškias taisyklės, kokiu būdu gaminti tokios rūšės plastikai, iš kokių cheminių medžiagų. Ir galiausiai mikroplastikas e, bei e, plastikinės pakuotės. Privalome mažinti jų kiekį. Bet turime mąstyti ne tik apie vartotojus, visuomenę, bet ir apie pramonę. Žinoma, neturėtume apsiriboti tik tai savo veiksmais, turėtume mąstyti plačiau, Jung, jung, turime palaikyti e, ryšių su savo partneriais ir turime nemažai pavyzdžių, kuriais galėtume siekti ir aš jų ruošiuosi laikytis. 15 sekundžių papildomas klausimas. Ar jūs mane girdite? Taip, aš matau, kad e, Europos paskirtasis komisaras mikroplastikos rytyje ruošiasi prisimti savo įsipareigojimus, bet dabar dėl eko koncepcijos bei e, mikroplastiko. Ar jūs esate mąstęs, kad galima būtų numatyti mikroplastiko filtrai mūsų skalbimo mašinose? Dėkoju, jūs labai teisingai pastebėjote, kalbėjote apie skalbimo mašinas ir eko dizainą. Bet eko dizainas tikrai yra pozityvus dalykas. Jūs patys apie tai diskutavote. Aš atsimenu, kaip viskas prasidėjo, kad ES mūsų šalyse nusprendė E, reglamentuoti elektros lempučių rinką. Bet tai buvo tik tai pradžia. Manau, kad mes turime laikytis šito ryšto ir kalbėti apie netoksišką plastiko ciklą. Kitaip sakant, plastikas turi būti gaminamas iš netoksinių medžiagų, kurios ilgainiui galėtų būti panaudotos žiedinėje ekonomikoje į perdirbtus. Dėkoju. Toliau žaliųjų vardu Sven Gygold. Paskirtasis komisarė, jūsų atsakymuose raštu pabrėžite faktą, kad pačios pažeidžiamiausios Europos gyventojų klasės yra tikrai dar E, pažydžiamos ypač dėl cheminių medžiagų, nanomedžiagų bei endokrinę sistemą ardančių medžiagų. Pagal nesenus tyrimus daugelis iš gyventojų yra pažeidžiami dėl e, endokrinę sistemą ardančių sistemų. Pavyzdžiui, 25 procentai e, Vokietijos vaikų kenčia nuo bisfenolio A lygų. Tai yra būtent endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Taigi kokių imsitės veiksmų, kad apsaugotumėte tas pažeidžiamas gyventojų grupės, tai yra vaikus ypač nuo tų endokrinę sistemą ardančiųsi medžiagų. Ar jūs pagaliau parengsite e, atitinkamą strategiją, kuri apims ir endokrinę sistemą ardančias medžiagas, cheminės medžiagas ir kitas sritis. Dėkoju už klausimą. Aš jūs tikrai suprantu. Tikrai ne kaip paskirtasis komisaras, bet kaip tėvas. Nes turiu jau vieną vaiką kuriam pusketvirtų ir dar netrukus turėtų gimti dukra. Tai tos žalingos medžiagos supamos kiekvieną dieną. Ir labai svarbu, kad cheminės medžiagos būtų reglamentuojamos, kaip yra numatyta septintoje programoje. Labai svarbu užtikrinti, kad saugios ir netoksinės medžiagos bei produktai atitiktų visus reikalavimus. Mes esame lyderiai ta prasme visame pasaulyje ir turime tas inovacijas dar labiau spartinti. Dėl endokrinę sistemą ardančių medžiagų tai tikrai reikia renkti tą naują strategiją, kuri bus žingsnis į priekį ir turime vadovautis atsargumo principu. Mano supratimo, endokrinė sistema ardančios medžiagos privalo būti reglamentuotės ir joms nustatyti standartai, kaip CMR. Negana to turime apsaugoti vaikus, senyvo amžiaus žmonės, pat pačius pažeidžiamiausius tos žalingos medžiagos turėtų nepatekti nei į žaislus, nei į kosmetinės medžiagas, nei į maisto pramonę. Labai ačiū už demonstruojamą įsipareigojimą, bet kaip dėl netoksinės aplinkos strategijos? Ar jūs esate pasiruošęs čia prisimti įsipareigojimą? pagal nulinės taršos e, politiką mes turime kelis ramšius. Švarus oras, švarus vanduo ir netoksinės aplinkos strategija. Per pastarosius penkerius metus buvo padaryta daug. Pagrindinis įdirbis jau yra. Jisai geras. Daugelis cheminių medžiagų jau yra nuolat tikrinamos. Pasiekta 16 tikslų ir manau tuo mes galime vadovautis ir tęsti teisės aktų kūrimo procesą. Dėkoju toliau Simona Baldasarė, ID frakcija. Parlamento narė neįsijungusi mikrofono. kalbėto neįsijungusi mikrofoną. Germas paskirtasis komisijos nariai, jūsų portfelis yra labai svarbus ir esu įsitikinusi, kad jūs spręsite ne tuos karštuosius klausimus, negesinsite gaistrus, bet vadovausitėse moksliniais metodais ir vadovausitės socioekonominiais E, iššūkiais. Aš esu medikė ir dėl to man kyla klausimas, ar komisija tęs toliau e, vaistams skirtą politiką, nes visoje ES e, paviršiniuose ir dirbožėmio vandenyse buvo rasta daug vaistų likučių. Tai daro žalą aplinkai tikrai neįsivaizduojama, kad geriamajame vandenyje esantis vaistų likučiai galėtų kelti pavojų. Taigi, bet kokiu atveju reikia imtis atsargumo priemonių. Tai komisija tuo atžvilgiu yra patvirtinusi veiksmų planą, bet kaip jūs elgsite? Ar bandysite imtis atitinkamų veiksmų ir teisės aktų? Ačiū. Ačiū už klausimą. Vaistai jau buvo įtraukti į vandens teisės aktus skyriuje dėl cheminės taršos. Labai svarbu, kad pagal vandens veiksmų planą tęstume vaistų priežiūros veiksmus. Taip pat yra vandens pagrindų direktyva bei aplinkos standartų direktyva. Be jokios abejonės tektų dar įvertinti, ar nereikėtų keisti šių teisės aktų. Žinome, kad vaistai yra didėjantis pavojus, grėsmė, kad jų likučiai patenka į vandenį, dėl to reikėtų problemą spręsti iš esmės ir vykdyti vaistų stebėjimą pagal nulinės taršos politiką, ką komisija ruošiasi daryti. Kitaip sakant, komisija patvirtins teisės aktą ar ne. Jeigu taip, tai bus ar reglamentas, ar direktyva nes e, direktyva galbūt būtų tinkamesnė, jei siekiant e, taip pat laikytis subsidiarumo ir nacionalinio suvereniteto principų. Ačiū už klausimą. Kol kas ankstoka pasakyti, kaip bus elgiamasi. Aš esu pasiruošęs e, kalbėtis su komitetu, dėrėtis. Kaip jau sakiau, vaistų klausimai įtraukti į vandens e, teisės aktą. Taip pat yra ir vandens pagrindų direktyva, kuri dabar šiuo metu yra peržiūrima. Ir po tos peržiūros bus žinoma, ar reikia papildomai skirti dėmesio vaistų sektoriui ar ne. Kaip minėjau, esu atviras diskusijoms su aplinkos komitetu ir po direktyvos peržiūros, kai bus patikti rezultatai, aš pas, būsiu pasiruošęs bendram darbui. Dėkoju EKR Pietro Fioki. Paskirtasis komisarė per pastarąjį dešimtmetį padidėjo įvairių žvėrių populacijos tiek ir tuo tam tikrų mesėdžių rūšių padidėjimas turėjo katastrofinių pasiekmių mūsų bio įvairoviai. Mes turime užtikrinti tiek gyventojų saugumą, tiek e, žemdirbių bei įvairių gyventojų. Ar jūs e, žinote, kad e, šitas parlamentas stengiasi pakeisti teisės aktus, kurie konfliktuoja su aplinkosaugos aktais. Vieni saugo, o kiti leidžia. Ar jūs esate pasiruošęs reglamentuoti, pavyzdžiui, medžiojimų žvėrių kvotas. Nes daugelis e, yra įsipareigoję saugoti buveinės ir aplinką. Bet ką jūs darysite, kad išlaikytumėte tą pusiausvyrą, kitaip sakant, išsaugoti bioįvairovę ir nepažeisti gyventojų interesų. Ačiū už klausimą. Suprantu jūsų klausimą. Esu iš tos šalies, kurioje tikrai yra labai stipri žemės ūkio veikla. Suprantu tuos žemės žemdirbius, kurie nukenčia nuo e, žvėrių išpolių. Nežinau, kaip galima tai būtų išspręsti, ar teisės aktais. Dabar dėl vilkų. Jūs minėjote vilkus, tai situacija yra sudėtinga. Bet tai yra bendro sambuvio problema. Mes viena vertus siekiame atstatyti vilkų populiaciją. Bandome juos apsaugoti. Bet e, reikia kelti klausimą, ar įmanoma apsaugoti savo galvijus, turėtume labiau jos informuoti, ypač žemdirbius, kaip apsisaugoti nuo tokių žvėrių išpolių. Juolab, kad teisės aktai yra lankstus. Šalis gali pasinaudoti numatytais teisiniais lankstumais. Dėl to geriausias variantas, mano supratimu, dabar pasistengti užtikrinti tą sambuvi, apsaugotis savosius galvijus ir leisti egzistuoti ir, pavyzdžiui, vilkų populiacijai. Jeigu jūsų galvijai yra išpjaunami ir jūs dėl to nukenčiate, nepamirškite, kad galite prašyti kompensacijų. Dar papildomas klausimas, norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė dėl to, kad buveinių direktyva taikoma ne vienodu būdu es valstybėse. Kaip jūs presite šitą problemą? Dėkuoju už klausimą. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad direktyva buvo patikrinta, peržiūrėta ir pripažinta kaip tinkama. Ir esamas lankstumas valstybėms yra šansas įspręsti įvairias problemas. Juk pastaruoju metu yra 66 e, rūšis, kurioms grėsia pavojus, tai ne tik vilkai ir meškos ir valstybėms yra suteikta nemažai lankstumo pačioms spręsti problemas. Ačiū. Paskutinis pirmo rato klausimas iš GUE frakcijos atstovų. Malin Bjork gali užduoti klausimą. Labai ačiū, aš čia sėdžiu, gerbės kandidatė. Jums atiteks labai svarbi atsakomybės rytis, jūs pats tai pabrėžėte ne tik e, šiaip jauni žmonės, tačiau net ir labai jauni žmonės dabar stebi mūsų diskusijas ir laukia rezultatų. Biologinė įvairovė nulems mūsų ateitį, mums reikia sisteminių pokyčių. Manau, kad e, daugeliu iš mūsų čia sėdinčių e, nelabai patinka tai, kaip ES tos sisteminius pokyčius vykdo. Aš matau labai daug įvairių lentelių E, suvestinių ir e, tiesiog e, galime pasiklysti visose jose. Taigi, kadangi visi kiti klausimai buvo užduoti, noriu paklausti dėl biologinės įvairovės. ES lygmenį neturime pakankamai priemonių, kad išsaugotume biologinę įvairovę. Taigi, kokias naujas priemonės dėksite kitose sritise, pavyzdžiui, BŽUP, prekybos politikoje, pramonės politikoje, kurios konkuruoja su aplinkos politika tam, kad pakeistume savo įpročius Europoje ir e, e, tokiu būdu papildytume biologinės vyros įsaugojimo veiksmų planą. Ačiū už klausimus. Manau, kad e, visiškai pagristai pastebėjote, aš tikrai sutinku, kad biologinė įvairovė turi būti įtraukta į strategiją iki 30 metų taip pat ir kitų sričių e, prekybos, žemės ūkio, e, energetikos, nes visos šios rytis prisėda prie biologinės įvairovės mažinimo. Mes esame užsibrėžę strateginį tikslą, tikiuosi, kad e, finansavimas jam pasiekti bus padidintas, tačiau pinigai būtų išvaistyti, jeigu biologinės įvairovės įsaugomos strategija neatsispindėtų ir kitose sritise arba nebūtų jas įtraukta. Manau, kad labai aiškiai tai buvo pabrėžta ir e, pirmojo vicepirmininko Franco e, Timmermanso pristatytoje misijoje. E, man reikės šios darbus betarpiškai atlikti, tačiau komisijos vicepirmininkas Timermansas visus veiksmus koordinuos. Žinoma, tas suvestinės mums vis tiek reikės dar patikrinti, metodiką reikės patikrinti, rezultatų vertinimo skaičiavimo tvarką, tačiau labai svarbu, kad biologinės įvairovės išsaugomas e, būtų įtrauktas ir į kitas e, svarbės sritis, kuriuose, kurios e, šiuo metu pris, didžiąją dalimi prisideda prie biologinės įvairovės naikinimo. Labai ačiū. Aš vis tik manau, kad jūsų laukia labai rimtos kovos, kol atitinkami sprendimai nusės ant Timmermanso stalo. Ta farm to fork strategija bus viena iš rimčiausių priemonių. Kaip jūs ketinate daryti įtaką BŽUP tam, kad ji nedarytų tokios neigiamos įtakos nei klimato kaitai, nei biologiniai vairoviai, nei vartotojų sveikatai. Pirmiausiai tas, ta priemonė uh, nuo ūkio iki šakutės, e, farm to fork, e, bus labai naudinga taip pat ir mūsų taršos lygio mažinimui. Aš e, savo įgaliojimus šioje srityje sieju su žuvininkystės sektoriumi. Svarbu užtikrinti atsekamumą sugautos žuvies, kad galėtume žinoti ir matytume, kiek žuvies ir kur parduodama ES, nes mūsų kokybės reikalavimai yra pakankamai griežti, taigi turime <clears throat> taip pat užtikrinti atsakamumą tiekimo grandinėje. paskaitas komisijos nary, jūs savo įžaginę kalbą baigėte pasakydamas, kad per tuos penkerius metus nekantri laukite galimybės dirbti e, su parlamento nariais. Aš kaip e, Junktis Kristės atstovas noriu pasakyti, kad taip pat e, džiaugčiausi tokia galimybė. Taigi, išklausome klausimų apie aplinkosaugą, dabar išklausysime klausimų apie žuvininkystę. Pradėsime nuo Milan Mon, jis penkias minutės galės kalbėti. Jis vieną minutę, tiksliau. Ačiū. Aš e, džiaugiuosi, kad jūs e, suvokite žuvininkistės politikos svarbą e, jūsų kūruojamos rytie būtų žiguja ir komisijos pirmininkė Fondelain tą suvoktų. Tačiau pradžioje norėčiau užsiminti apie Brexitą. Busimoji ekonominė partnerystė tarp Junktinės karalystės ir ES būtų neblogai, jeigu būtų pasirašytas sutartis dėl galimybės naudotis e, abiems šalims teritoriniais vandenimis, tam, kad galėtume tęsti žvejybinę veiklą ES, tam mes turime pritraukti jaunimą, sudarydami jam tinkamas darbo ir gyvenimo sąlygas, e, sudarydami galimybės e, pagauti daugiau žuvies, tačiau e, nepereikvoti išteklių paprasčiausiai tinkamiau žvejoti. Aš norėčiau E, išgirsti jūsų nuomonę apie kartų kaitą žuvininkystės sektoriuje ir e, apie pramoninę žvejybą, nes tai yra tikrai labai stambus sektorius, 75 procentai e, visos žvejybos laivyno priklauso pramoniniai žvejybai ir šis sektorius keistis nelabai nori. Tengi, kokiu reformu esate numatęs ir kaip pasieksite, kad tos reformos būtų vykdomos laipsniškai. Ačiū už klausimą. Dėl breksito. Vakar buvo pristatytas e, naujas susitarimo planas, tačiau vis dar, nežin, vis dar nežinome, e, kada breksitas įvyks ir e, kaip jis įvyks. Nepaisant to, vis tik tai uh, Turiu padėkoti ponui e, Barnie už tai, kad e, rado laiko susitikti su manimi porą kartų ir suteikė man informacijos apie Brexitą. Galiu pasakyti, kad nepaisant, e, nesvarbu, koks bus pasirinktas scenarius, mes busime pasirengę kalbėti su Junktinė karalystė. Ir žinoma, dėrėsimės dėl susitarimo, žinoma, jeigu būtų pasiektas bendras išstojimo susitarimas, tai e, turėtume pernami laikotarpį, jeigu susitarimo pasiekta nebus, tai turėsime svarstyti įvairius scenarius vėliau, tačiau tikrai esame pasirengę. Kalbant apie kartų kar, kaitą e, žuvininkystės sektoriuje, Strasbūrė buvome susitikę e, su taip pat ir kitais Europos parlamento nariais iš Italijos, Ispanijos ir aš pamačiau, kaip e, iš tiesų būtų galima pritraukti geriau jaunimą žvejybos sektorių. E, ar e, iš tiesų pats, kadangi priklausau jaunai kartai, tai mm, susimastau apie tai, kokie svarbiausi aspektai turėtų pritraukti jaunimą. Ir aš manau, kad svarbiausias aspektas tai yra užtikrintumas dėl ateities. Taip pat ekonominiai, socialiniai aspektai, tvarumas. Jeigu visus šios dalykus sugebėtume užtikrinti, tai ir reikštų tą užtikrintumą dėl ateities. Ir galėtume pritraukti daugiau jaunimo, padėtume tokiu būdu savo e, žvėjų bendruomenėms. Ačiū už Jūsų mintis dėl kartų kaitos. Tai yra labai rimtas iššūkis, kurį turime atremti. Žinoma, gyvenimo darbo sąlygos laivuose yra labai svarbios. Kalbant apie breksitą, tai e, aš neturėjau menyje breksito susitarimo, bet susitarimo ar be susitarimo aš turėjau menyje ateities ekonominę partnerystę, kurios labai negalime paukoti žuvininkystas. Man, manau, kad reikalingas e, plačios apimties dvišalis susitarimas, kurio būtų užtikrinama prieiga prie teritorinių vandenų po breksito. Ačiū. E, sutinku e, su jūs pastebėjimais dėl jaunimo. Turime šį iššūkį spręsti bendrai. Turime plėtoti dialogą, pakviesti jame dalyvauti suinteresuotas šalis, tam, kad e, žvėjo profesija ir toliau išliktų garbinga. Dėl breksito savame suprantama, kad mes ir toliau palaikysime santykius, tačiau vis tik tai e, nemanau, kad e, reikėtų išskirti žvejybos. E, sustarimas bus bendras ir ponui Barnie šis klausimas yra labai svarbus. Jis dirba Prancūzijos vyriausybėje, buvo atsakingas už žuvininkystę, jis puikiai susipažinęs su problemos esmė ir tas klausimas tikrai bus įtrauktas į bendrą susitarimą. Pone Magilera, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Uh. Sveiki atvykę, ponas kandidatė, žuvininkystė Europos Sąjungoje tikrai yra labai svarbus sektorius susijęs su darbo vietų išsaugojimu, e, žmonių pajamomis, gastronomija, e, apsirūpinimo maistu, saugumu pakrančių, priekrančių bendruomenėse e, žvėjai sudaro maždaug pusę visų dirbančiųjų Mano frakcijoje, socialistų ir demokratų frakcijoje, negalime sauliaisti pamiršti šių žviejų bendruomenių, tačiau e, nei e, viename iš paskirtųjų komisijos narių funkcijų aprašymų e, žodis žuvis ar žuvininkistė apskritai nėra tiesiogiai minimi. Aš noriu išgirsti patikinimą, kad e, nebus pamirštamos, nepamirštama nei socialinė, nei e, socioekonominė žuvinkistės politikos dimensija ir e, tos problemos, su kuriomis susiduria dabar šis sektoris, ypač smulkiai žvėjai. Kita problema susijusi su kartų kaita, kaip čia reikia atsižvelgti į socialinius ir E, ekonominius aspektus. Ir e, ypač situacija viduržėme ir juodoje jūroje mums yra labai e, svarbi, daugiamečiai planai čia turi būti sudaromi. Ačiū už klausimą. Priekrančių bendruomenės tikrai labai svarbu nepalikti jų likimo valiai. Aš vis dar esu ekonomikos ir inovacijų ministras Lietuvoje ir pirmas darbas, kurį padariau, paskirtas į šias pareigas, tai kiekvieną penktadienį e, lankydavausi skirtingose Lietuvos regionus. Iš viso yra 60, iki šiol aplankiau 52 ir e, ten lankiausi ne dėl to, kad kažkas mane kvietė, dėl to, kad man rūpėjo pamatyti, kaip viskas e, atrodo tiek stambiose gamyklose, tiek e, ir mažose parduotuvytėse. Man buvo svarbu žinoti žmonių nuomonę, ką jie galvoja apie mūsų priimamus įstatymus ir jų taikymą. Tas pats pasakytina ir apie žvėjų bendruomenės. Kaip minėjau, mes pradėsime dialogą. Manau, kad bendroji žvinkistės politika būtent tam ir skirta, kad būtų užtikrinta pusiausvyrą tarp tvarumo bei socialinių ir ekonominių aspektų daugiametė finansinė programa yra viena iš priemonių, kurią pasitelkus būtų galima pasiekti šios užsibrėžtus tikslus. Kalbant apie daugiamečius planus, manau, kad kiekvienos jūros baseinas turi būti vertinas, vertinamas atskirai, nes jis yra unikalus, tai labai svarbu vystyti dialogą atsižvelgiant į valstybių narių įvairių. Ir, E, konsultacinių institucijų, e, konsultuojančių institucijų pozicijas ir nuomonės, tačiau privaloma užtikrinti tvarumą, nes tvarumas yra būtent tas ilgalaikis tikslas, e, kurį pasiekę mes pritrauktume jaunimą į šį sektorių. Saugumas yra labai svarbus, darbo sąlygos žvejybos laivuose yra taip pat svarbu, tačiau jaunimas <clears throat> turi išvelgti Mm, ateities e, galimybės šiame sektoriuje, galimybės siekti e, karjeros ir save realizuoti. Papildomas klausimas. Man patinka, kad e, jūs pripažįstate ekonominių, socialinių aspektų svarbą, nes ne visi uh, ją ja, pripažįsta. Galbūt galėtumėte šiek tiek konkrečiau paaiškinti, kokiu veiksmu imsitės, kad nebūtų mažinamas žuvininkistės fondo finansavimas, nes jis ir taip jau nėra didelis. Na ir paskutinis klausimas, ką darysite, kad didėtų moterų vaidmuo žuvininkistės sektoriuje, nes jis kol kas apskritai nėra nei pripažįstamas, nei kažkaip reglamentuojamas, taigi moterų vaidmuo žuvininkistės sektoriuje. Ačiū. Tinkamai pasiūlymai dėl MFF, jau, tai yra žuvininkistės fondo, yra pateik, jau pateikti, padėti ant stalo ir aš tikiuosi, kad <clears throat> jie bus patvirtinti ir bus naudingi dėl lyčių pusiausviros žuvininkystės sektorė. Paskutinėje WWF organizacijos ataskaitoje tikrai e, informacija pateikiama mūsų nedžiugina, nes šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama e, žvejybos sektoriui, kur didžiąją darbų dalį vyrai atlieka, tačiau turime e, nepamiršti ir uh, kitų grandžių, kurios palaiko ryšius ir atsakingus už kontaktus su vyriausybės struktūromis, tai dažniausiai yra moteris ir reikia jų darbą atitinkamai įvertinti, todėl e, konsultacinėse tarybose, e, manau, sieksime užtikrinti vienodą atstovavimą abiejoms lytims. Taip pat turime e, šitas, e, tą klausimą plėtoti, diskutuodami ir e, su sektoriaus atstovais dar labiau. Ačiū, pirmininkė ir germas paskirtasis komisarė. 2013 buvo paskutinį kartą reformuota žininkystės politika ir buvo įvesti daugiamečiai valdymo planai, taip pat iškrovos reikalavimas, taip pat ir tam tikri techniniai įrankiai ir jų tikslas sumažinti žuvininkystės poveikį ekosistemoms ir jūroms. Yra padaryta pažanga, tačiau matome, kad e, šitie įrankiai dėja nepadeda pasiekti tų tikslų, kurių tikėtasi. Ir, pavyzdžiui, dėl Baltijos jūros planai nustatyti prieš tris metus, tačiau, pavyzdžiui, menkių e, rūšiai rezultatai menki. Turiuomenyje ne tik ir žuvininkystė, bet ir klimato kaitą, jūrų taršą. Ir mano klausimas paprastas, jūs turite tikrai platų portfelį, aplinka, vandenynai ir kitos rytis, tai jūsų manimų žuvininkystės politika turėtų koncentruotis tik tai į žuvininkystės sektorių ir ar dabartiniai įrankiai pakankami, ar vis tik tai jūs norėtumėte pasinaudoti platesniu savo portfelių kompetencijų paketu ir apimti ir traukti ir kitas rytis. Ačiū už klausimą. Taip iš tiesų jūs teisus. Ne vien tik e, žvejyba sukelia rūšių nikimą, mes kalbame apie visą ekosistemos disbalansą. Bioįvairovės bio strategija 30 metams yra susijusiusi ne vien tik tai su sausuma, susijusi su jūromis, vandenynais, nes uh, sveikos jūros ir vandenynai sugeria neįsivaizduojamus kiekius CO2. Jie padeda sukurti naujas darbo vietas, generuoti dabar jau ir energiją. E, mes žinome, kad e, žuvininkystės politika 30 metais bus reformuojama, iki 22, 22 aš turėsiu jį peržiūrėti ją. Ja 13 mes ją reformavome, 22-aisiais aš atliksiu jos peržiūrą. Tad mes kalbame apie visą apimančius teisės aktus ir problemos šaknis, jų dabar jau reikia ieškoti, kuriant ir bioįvairovę strategiją. Naujasis žalesis kursas leis atsižvelgti į įvairiausias sritis. ta strategija turi derinti su žaliuoju kursu. Mes e, labai nuodugniai įvertinsime šią politiką 22 metais. Aš tikiuosi ir parlamento komitetų pagalbos, nes tai yra techninis dosije. Mes kalbame apie, ne vien tik tai apie aplinkos, mes kalbame apie socialinius aspektus. Tad aš e, tikrai turėsiu kliautis mūsų bendradarbiavimu. Ačiū už jūsų atsakymą. Aš jį supratau. Džiaugiuosi, kad jūs įžanginėje kalboje paminėjote, kad jūs tikrai išeinate iš savo biuro ir bandote susitikti su vietos piliečiais. Tai visos tos reformos, kurias jūs renksite, o mes dėl jų balsuosime, tai kviečiu, kad jas ruoštumėte ne tik kartu su savo administracijos nariais, bet kartu su mumis kalbėkite su mumis, nes mes irgi esame rinkėjų atstovai. Turiu Jums pasiūlymą, ateikite pas mus ne kartą per metus, bet gerokai dažniau ir kalbėkite su mumis. Ačiū ponia Karlskint už jūsų kvietimą. E, kai buvome dar Strasbūrė apsilankyti Bretanėje, tad aš būtinai tą padarysiu. Labai ačiū Jums už e, bendradarbiavimą ir aš džiaugiuosi, kad e, galiu Jumis kliautis. Pane Salivan, Žalių frakcija, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, dėkoju paskirtajam komisarui. Aš norėčiau pasiklausti dėl Europos jūrų ir žvejybos fondo. Paskutinė versija yra svarstoma žuvininkystės komitete nuo Liepos mėnesio. Tos e, diskusijos rodo, kad ES smarkiai pereikvojami e, ištekliai e, mokslinio, techninio ir ekonominio žuvininkistės komiteto išvada rodo, kad 41 procentas įvertint procentų e, šiaurės rytų Atlanto išteklių yra pereikvoti. Man atrodo, kad viskas vyksta per lietai ir per ilgai, ypač kalbant be kita ko apie tai, kad viduržėmio jūros baseine 87 procentai išteklių yra pereikvoti iš esmės e, e, pagal būsimąją daugiametę finansinę perspektyvą netgi gali būti padidinti žvejojimo pajėgumai prieštaraujant e, bendrai žuvininkystės politikai. Mes kalbame apie pajėgumus, kurie yra subsidijuojami ir jie sąlygos pereikvojimą. Ir jūs, aišku, suprantate, man net nereikia jums aiškinti, kad Pasaulio banko ir Europos audito rūmų išvados rodo, kad problemos yra rimtos. Tad aš klausimą norėčiau užduoti tokį. Ką jūs darysite, siekiant atsižvelgti į parlamento patvirtintą poziciją ir ką daryti, kad tarybos pozicija būtų atsižvelgiama į tvarios plėtros tikslus, siekiant be kitako uždrausti ir PPO kontekste tas subsidijas, kurios daro žalą ir sukuria perteklinius pajėgumus. Ačiū. Aš sutinku, daugiametę finansinę perspektyvą mes turime siekti savo siekių bendroje žuvininkystės politikoje, prisimti įsipareigojimus įgyvendinant tvarios plėtros tikslus. Reikia suprasti, kad vokas nėra begalinis. Mes kalbame apie viešus pinigus. Būdamas ekonomikos ir naujovių ministru Lietuvoje aš turiu milžinišką voką šaliai, kalbant apie ES finansavimą. Ir mano pagrindinis principas, kuriuo vadovavausi, buvo nesukelti dubliavimuose su privačiu finansavimu. Jeigu yra sričių, kurias galime e, finansuoti iš privačių lėšų, tuomet nereikėtų leisti viešų, nes jų nepakanka. Antras dalykas. Aš tikiuosi, kad e, kartelė ir toliau bus iškelta aukštai ir aš būsiu pasirengęs dialogams komitetuose, taip pat būsiu pasirengęs jiems ir trialoguose tam, kad tą ambiciją palaikytumėm kartu su kitomis valstybėmis narėmis. Aš suprantu jūsų būkštavimus, mes mėginsime ieškoti paties geriausio įmanomo sprendimo. Smulkios apimties žvejyba. E, visa tai neturi prieštarauti bendrai žuvinkystės politikai ir jos tikslams bei darnios plėtros tikslams. Papildomas klausimas. Mano esminis dalykas ir jūs pasakėte, kad jūs neleisite es politikai prieštarauti tam, ką mums sako moksliniai duomenys. Ir jūs Ir klausimas būtų toks, ar jūs būtumėte pasirengęs atsijimti pasiūlymą, kalbant apie finansavimą, jeigu jūs galvotumėt, kad tuo pasiūlymu prieštaraujama e, gerai tvarumo politikai. Ačiū. Ačiū už klausimą. Neužbėgime įvykiams už akių, nekalbėkime apie atšaukimus, Mm, nekalbėkime apie raudonasias linijas, reikia jas spręsti. Aš esu pasirengęs dialogui, esu pasirengęs ieškoti sprendimų. Sutinku, kad e, viešos lėšos turi būti leidžiamos siekiant mūsų tikslų. Taip pat labai svarbu ir suprasti, kokiu jautriu etapu mes gyvename. Brexitas gali įvykti. ir nuo 21 metų bus pradėta taikyti nauja daugiametė finansinė perspektyva. Bet kokie vėlavimai susiję su finansavimu pagal šią perspektyvą būtų nepriimtini. Tad e, dialogas, argumentų dėliojimas yra pats geriausias būdas siekiant pusiausviros. Pone Konti, idėja frakcija, pusantros minutės. Tikiuosi, kad paskirtasis komisaras jūs mato. Gerbiamas ponė Sinkevičio, nuo 97 metų, nuo 57 metų buvo įvairiausių komisarų, kurie vadovavo šitam portfeliui, kaip ir jūs. Ir žuvininkystė dabar tapo svarbis rytis, kurie apima taip pat ir e, vandenynus. Tačiau e, skiriamas finansavimas yra nedidelis ir kas mums kelia nerimą paskirtoji komisijos pirmininkė e, norėtų, panašu, kad nepasiruošusi didinti finansavimo. Dėl to man ir kyla klausimas, ar ko mes galime tikėtis iš jūsų, kodėl šitam sektoriu yra nedidinamas finansavimas. Ar jūs gerbsite žvėjų orumą norėdami tai padaryti, mes privalome sugražinti e, žvėjams tinkamą pagarbą, nes dabartiniai įstatymai ir teisės aktai pasitvirtino kaip neveiksmingi. Ar jūs ketinate išlaikyti tokius pačius, mažinti ar didinti skiriamas išteklius žuvininkystiai? jūs kokiugi būdu ketinate atstovauti būtent šios interesus? Thank you. Thank you Ačiū už užduotą klausimą. Pirmiausiai dėl įgaliojimų pavadinimo. Pažvelkime plačiau, pažvelkime į turinį. Tai yra svarbu. Šiandieną jūs galite mane įvertinti kaip asmenį, kuris atstovaus e, bendryjai, bet ne antraštė atstovaus. Kad mes turėtumėm visas savo jėgas dėti tam, ko šiandieną reikia, kad padėtumėm žvėjams, sprendžiant jų problemas. Jūs teisingai pastebėjote, kad yra pateiktas finansavimo pasiūlymas jis jau yra svarstomas. Tačiau taip pat reikia padėti mūsų žvėjams spręsti problemas susijusias su aplinko, aplinka. E, reikia suprasti, kad biomasės mažėjimas yra susijęs ne vien tik tai su žvėjybos veikla, e, ne vien tik tai ją apsiriboja. Mes negalime atskirti aplinkos ir žvejybos. Viskas eina kojo kojon. Sveika aplinka reiškia sveikas žuvis. Didesnės žuvis reiškia didesnę gražą ir gerovę žvejams bei jų bendruomenėms. Toks yra mūsų tikslas ir mes visi turėtumėm jo kartu siekti. Jūs taip pat turėtumėte suprasti, kad žuvininkystė yra ekonomikos ramstis Europos Sąjungoje. Viduržėmio jūros gyventojai patiria sunkia padėtį, pavyzdžiui, priekrančių žvėjai arba salų žvėjai susiduria su rimtomis problemomis ir vietos gyventojai patiria išgyvenimo net sunkumų. Kokių imsitės veiksmų ir kodėl vietos žvėjai turėtų jumis pasikliauti? Thank you. Ačiū. Pirmiausiai, svarbios vienodos veiklos sąlygos. Svarbu sustabdyti neteisėtą, nereguliuojamą ir nedeklaruojamą žvejybą. Nes žvėjams kyla problemos dėl to. Neteisėta žvejyba yra susijusi su visų problemų, be kita ko, ekonominių rinkinių. Nemokami mokesčiai, negarantuojama darbo sauga ir taip toliau ir panašiai. Tad mes privalome užtikrinti tinkamą kovą su šia problema. Dabar dėl pasitikėjimo. Prieš šiandienos klausimus aš lankiausi. Europos istorijos namuose. Įdomi istorija apie Romos sutartis. 57 metais ta istorija vyko. Tiesą sakant, Ta sutartis turėjo būti pasirašyta pirmame puslapyje ir paskutiniuose poroje puslapių. Tad ši sąjunga remiasi pasitikėjimu ir tai reiškia, kad mes negalime palikti likimo valioje tų bendruomenių, kurios mumis pasitikė. Norėčiau priminti laiką ir norėčiau paprašyti štai, ką galbūt galėtumėte atsakyti į ponios Konti klausimą apie viduržėmę jūrą, nes tai yra viena iš tų jūrų, kurioje labiausiai yra pereikvoti e, ištekliai. Ačiū pirmininkė. bus daroma pažanga programų srityje, daugiamečių valdymo planų viduržėme jūroje srityje. Mes eisime šiuo keliu, mes turime įvertinti kaip įmanoma daugiau žuvų išteklių, nes ne visi jie yra tinkamai įvertinti. Kai turėsime visus reikalingus duomenis, galėsime pasiūlyti tvarumu grindžiamą tinkamą požiūrį žvejams ir jų bendruomenėms. Taip pat labai svarbus dvišaliai susitarimai, tokie kaip Met for Fish, pavyzdžiui, su kitomis valstybėmis, kurios taip pat žvejoja viduržėme jūroje. Taip pat labai svarbu palaikyti dialogą su jomis, kad ne vien tik tai mes vykdytumėm savo įsipareigojimus ir gerbtumėm teisės aktus, bet taip pat ir mūsų partneriai. Ačiū. Pone Tomašič. Dėkoju. Pone paskirtasis komisarė. Degerionalizavimas yra labai svarbus dalykas ir regionų, regionalizavimas yra labai svarbus. Mes kalbame apie bendradarbiavimą tarp regionų. Kitas dalykas yra regionams skirti valdymo planai, e, atitinkami planai susiję su išmetimais. Kaip jūs užtikrinsite tai, kad per ateinančius pasiūlymus ir jų metu būtų atsižvelgiama pakankamai į e, regionalizavimo principą? ypač kai mes kalbame apie žvejybos išteklius viduržėme jūroje. Kaip bus su konkrečiomis sąlygomis, kurios yra numatytos Adrijos jūroje, nes tų sąlygų kol kas nėra paisoma tam tikrų žuvų išteklių atžvilgių. Ačiū. Kaip jau minėjau, kiekvienas jūros baseinas yra unikalus ir be jokios abejonės reikės vertinimo. Mes turime išlaikyti tvarumą. Būtent tai yra to ilgalaikio žaidimo esmė. Aš Lietuvoje buvau išrinktas parlamento nariu ir aš nuoširdžiai tikiu dialogu. Daugiamečiai valdymo planai kaip tik ir reiškia tą dialogą su vietos žvėjų bendruomenėmis Tai reiškia dialogą su valstybėmis narėmis, ieškant paties geriausio sprendimo. Aš manau, kad mes ir turime tęsti tokią praktiką. Daugiamečiai planai rodo padarytą pažangą, ypatingai pereikvotų žuvų išteklių atžvilgių. Mes žinome, kad galime žvejoti tausiau, veiksmingiau, bet turime padaryti dar daugiau ir ieškoti sprendimų tarpusavyje, tarp valstybių narių, o taip pat ir e, sprendimų su NES valstybėmis narėmis. Mm. Papildomas klausimas. Norėjau paklausti, kaip užtikrinsite tai, kad e, labiau bus paisoma ekspertų nuomonės interpretuojant teisės aktus tam, kad visi subjektai įsitrauktų dėl regioninių žvejybos valdymo organizacijų ir jų uh, rekomendacijų. Šios organizacijos buvo patikimi partneriai daugelį metų visiems jūros baseinams. Pavyzdžiui, mes kalbame apie tunų migraciją ir panašiai. Aš nematau problemų įsitraukti į tolesnį dialogą, tačiau taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į patariamasias tarybas, jos taip pat labai svarbios. Nes jų skiriamasis bruožas yra tas, kad jos atstovauja tiek stambiam žvejybos sektoriui, tiek ir smulkios apimties žvejybos sektoriui. Tad nepaprastai svarbu įsiklausyti ir jų nuomonę. Ačiū GUE frakcijos vardu, pusantros minutės ponas pom, Pompa. <laughs> Pasinkevičiu, aš čia sėdžiu, laba diena. Prieš kelias dienas buvo paskelbta speciali ataskaita dėl vandeninų būklės, kelia didžiulį susirūpinimą ir mus verčia kuo ryštingesnių veiksnių, veiksmų imtis siekiant mažinti taršą. Mirties e, zonos nuo 50-ųjų metų 10 e, kartų padidėjo vandenynuose ir e, tarša smarkiai išaugo, taigi kokių E, priemonių ketinate imtis, kad e, e, sumažintume, sumažintumėte vandenynų taršą cheminėmis medžiagomis. Taip pat dėl sonorinės taršos, dėl garso taršos labai smarkiai nukenčia įvairios vandenynų rūšys. Taigi, kokiu veiksmu ketinate imtis, kad būtų didinamos saugomos teritorijos Oro tarša e, e, taip pat prisideda prie, e, pavyzdžiui, įvairių invazinių rūšių plitimo ašygalių regionuose, tarkime, dumblių labai padaugėjo. Jūs kalbėjote apie tai, kad sieksite pasaulinio masto susitarimo dėl vandenynų, taigi kokias priemonės norėtumėte įtraukti į tą susitarimą? Ačiū už klausimą. Esate visiškai teisus, vandeninai yra ypatingai svarbus, labai svarbu išlaikyti jų tinkamą būklę ir jį būtų naudinga tiek aplinkai, tiek žviejų bendruomenėms, priekrančių bendruomenėms. Žinome, kokios yra svarbiausios priežastys dabartinės būklės, tai yra žuvų išteklių pereikojimas nepakankamai saugomas e, teritorijos vandenynų e, tarša, šiukšlės, kurios yra išmetamas į vandenynus. Taigi turime e, siekti, kad ne tik valstybės narės ES laikytųsi galiojančių taisyklių, tačiau jų būtų laikomasi viso pasaulio mastu. E, pirmiausia, mes sieksime e, įgyvendinti biologinės vyros strategiją 400 metų. E, ji aprieps taip pat ir vandenynus. Antras dalykas yra žiedinė ekonomika, kuomet kalbame apie atliekų išmetimą į vandenynus, <clears throat> atliekų gabenimą. Manau, kad čia vėl atsiveria naujos galimybės pasitelkus žiedinę ekonomiką ir antrinį panaudojimą atliekų, mes tikrai galėsime rimtai šių klausimų imtis ir juos spręsti. Mums, žinoma, reikės ir kitų sektorių paramos. Žemės ūkio parama čia būtų labai svarbi ir Baltijos jūroje mes turime. Didžiulių problemų dėl to, kad žemės ūkis ir pramonė labai daug e, nitratų dėl jų kalties patenka į Baltijos jūrą. Manau, kad e, vienas iš svarbiausių mano darbų bus e, parodyti, e, kad galima susijęti šioje atsakomybės srityje sektorius, kurie yra glaužiai tarpusavėje susiję, tai yra žuvininkystė, žemės ūkis, aplinkosauga ir jie negali egzistuoti vienas be kito, jie glaužiai tarpusavėje susiję. Ačiū už atsakymą. Visiškai jums pritariu kuomet jūs e, sakote, kad klausimą gali spręsti e, tik e, visas pasaulis, o ne viena Europos Sąjunga. Noriu paklausti apie viduržėmę jūrą, tai yra man labai brangi jūra, labai užteršta, kartu e, plastiko tarša ten yra keturis kartus didesnė nei ramiajame vandenyne. Ar sutinkate su pasiūlymu uh, pradėti vykdyti konkretų veiksmų planą, kad būtų mažinama tarša viduržmio jūroje, kad ji būtų išvalyta. Ačiū už klausimą ir jūsų rūpestį viduržėmio jūros baseinu. Ir e, čia labai svarbu bendradarbiauti su mūsų partneriais, ne tik valant viduržėmio jūrą pasitelkus savo turimas priemonės mes e, esame pasirengę pasidalinti savo teigiamą e, patirtimi. E, <clears throat> tačiau taip pat labai svarbu čia ir CFP reglamento įgyvendinti, kovojant su nelegale žvejyba. Būtina kovoti su tų blogų reiškinių priežastimis ir padėti mūsų partneriams šviesti juos, dalinti savo patirtimi. Tik Europos Sąjungai čia tenka labai svarbus vaidmuo ir turi imtis lyderis vaidmens. Ačiū, dabar pradėsime antrąjį mūsų klausimų dalį. Gerbiamas paskirtasis komisijos nary, dar liko 11 klausimų ir pagal Dehonto taisyklę e, mes e, leisime užduoti klausimus e, aplinkosaugos ir žuvinkysės komitetų atstovams, kurie keis vienas kitą. Pradėsime nuo pono Mažylio Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Noriu grįžti prie jūsų atsakymo į klausimą apie vilkus. Jų skaičius didėja, ES jau šiuo metu yra nuo 13 iki 14 tūkstančių, ekologinė pusiausvyrė buvo e, pažeista ir žemės ūkis patiria didelę e, žalą. E, tas pats pasakytina ir apie paukščių populiaciją, pavyzdžiui, kormoranų populiaciją. Žuvų augintojai skundžiasi, kad jų skaičius tapo jau nebepakeliamas, kormoranai kelia didžiulę grėsmę žvėjų interesams ir ta problema yra būdinga visam Baltijos jūros regionui, skaitant ir Lietuvą. Ar sutinkate su teiginiu, kad reikėtų leisti valstybėms e, e, narėms e, lankščiau reguliuoti kai kurių saugomų rūšių skaičių, populiacijos. Ačiū. Mažylį, kadangi esame iš tos pačios šalies, tai sakyčiau jums lietuviškai, jeigu leisite. Liūdai Mažylį, dėkoju Jums už klausimą. Pirmiausia, ir iš tiesų e, tikrai aktualus klausimas užduotas e, jau vieno iš kolegų. E, būtent direktyva, apie kurią jūs kalbate, ji suteikia lankstumo šalims narėms. Ir aš kaip ir sakiau, aš puikiai suprantu ūkininkus, tikrai suprantu uh, tą, sakykime, skausmą, kai yra prarandama avis. Tačiau, na, tai yra koegzistavimo klausimas. Aš manau, kad mes jį pirmiausia turime spręsti ne kulka, o būtent spręsti, e, ar visos priemonės buvo įgyvendintos apsisaugoti nuo to paties vilko, ar buvo pastatyta tvora, ar buvo panaudotos kitos priemonės, kurios yra siūlomos. Ir kas svarbiausia, tai jau dabar yra finansuojama ES e, e, lėšomis. Lygiai taip pat ir praradus, e, praradus sakykime, gyvulį yra visiškai šimtų procentų kompensuojama. Iš kitos pusės direktyva suteikia lankstumą. Ir kalbant apie tuos pačius kormoranus, kuriuos na, mes matome ir matome jų padarinius, ypatingai mūsų nuostabioje neringoje, aš manau kad ši direktyva suteikia pakankamai lankstumo būtent šaliems, šalims narėms, a, sakykime, įvesti savo savireguliaciją šioj vietoj ir jeigu yra grėsmė žuvininkystiai, ar tie, tai, tai pačiai augalyjai, bioįvairoviai, pritaikyti tas priemonės. Tai ne tik tai pajūri, jau 200 km nuo jūros, mano gimtajam Kaune, aš pastebėjau kormoranus, kurių anksčiau, na žinot, per mano gyvenimėlį dar tikrai niekada nebuvo užtikta. Ir manyčiau, kad čia net tokia paprastai išeitis, juk pagal paukščių direktyvą sąmoningas gaudimas, žudimas, trikdymas, lizdų ardymas, kiaušinių atėmimas iš paukščių E, tai e, visa tai reiškia yra draudžiama, e, o kita vertus labai jau platus žvėjų pažeidžiamas interesas ir, kaip jūs čia teisingai užsiminėt, ko gero netgi yra grėsmė biologiniai įvairoviai. Tai norėtųsi vis tiek konkretesnio jūsų požiūrio ir konkretesnių siūlymų šiuo atžvilgiu. Šiek tiek grįžtant prie direktyvos, nes uh, na, aš jaučiu tokį norą a, galbūt atverti direktyvą. Būtent a, šie a, rūmai komitetas a, balsavo, kad direktyvos nereikėtų atverti, a, kad direktyva yra gera. Ir aš manau, vėlgi, aš grįžtu prie savo nuomonės, kad jis suteikia pakankamai lankstumo. Ir mes turime pasižiūrėti, ar mūsų šalies, ar kitų valstybių atveju, ar vis dėlto tas lankstumas buvo pakankamai panaudotas. Ir aš tikiu, kad žmonės dirbantis komisijoje, tikrai e, gali padėti, gali e, konsultuoti ir akivaizdu, ką jūs ir, ir paminėjote, jeigu yra grėsmė bioįvairoviai, žuvininkystiai, tai yra pakankamos priežastys būtent ir nurodytos tame lankstume įstatymo taikymo. Ačiū Jums. For SND Delara Burkhardt. SLD frakcijos vardu, ponia Delara Burkhardt, ačiū. Jūs šiandieną jau daug kalbėjote apie tai, kaip svarbu apsaugoti rūšių įvairovę klimato krizės kontekste, bet jeigu vienas milijonas uh, augalų ir gyvūnų nyksta, tai galime kalbėti apie masinį nykimą. Tačiau kita vertus, kai mes kalbame apie ES strategiją, matome, kad iki 20 metų tikslai nebus pasiekti ir nesustabdysime bioįvairovės nykimo. Tad norėjau paklausti, ar jūs numatysite privalomus tikslus, ambicingus tikslus, siekiant iki 30 metų išsaugoti bioįvairovę ES ir kokių priemonių imsitės konkrečiai? Ir kalbant apie finansavimą ir e, žmogiškuosius išteklius, kaip, kokius sprendimus priimsite. Ir dar vienas dalykas yra augalų apdulkintojai, kadangi jie yra nepaprastai svarbus, kai mes kalbame apie bioįvairovę. Dėkuoju. Ačiū už užduotą klausimą. Mes turėjome išsikėlę tikslus dešimtiems metams, dvidešimtiems metams Be jokios abejonės mes turėsime išsikelti tikslų ir jie bus abecingi 30 metams. Tačiau tikslų nepakanka. Jie turi būti pirmiausiai pamatuojami ir turi vykti jų gyvendinimo strategija stebėsena. Labai svarbus yra peržiūros mechanizmas. Kai mes kalbame apie pagrindinės priežastis, tai yra žemės naudojimo pakeitimas, tai yra gamtinių išteklių naudojimas, mes kalbame apie invazinės rūšis. Uh, E, visa tai susijęs su klimato kaita, tad mums reikės kovoti su problemo šaknimis. Kaip jau pradžioje aš kalbėjau ir jūs tikrai teisingai pastebėjote, be abejo reikės finansavimo, ypač kai mes kalbame apie rūšių rekreaciją. Natūra 2000 jau numato finansavimą, tačiau vien to nepakanka. Aš nuoširdžiai tikiu bendradarbiavimu su vicepirmininku Francu Timmermansu, nes taip galėsime pasiekti tų ambicingų biovairovės 30 metams tikslų, nes jie turės būti integruoti ir į kitus teisės aktus, be kita ko susijusiu su žemės ūkio, pramonės veikla, transporto sritimi. Turėsime operuoti įrankiais, kuriuos turime, kaip antai poveikio vertinimu. Jis turi būti labai nuodugnus kartais valstybės narės, tą rodo mano patirtis, tarsi mėgina pakeisti ar kažką apeiti. Tai nėra gera praktika, ypač kai mes kalbame apie Natūra 2000 teritorijas, kuriuose gyvena daugelis saugotinų rūšių. Ačiū už konkretų atsakymą. Papildomas klausimas būtų toks. Jūs kalbėjote apie pamatuojamus tikslus, jūs kalbėjote apie dėrybas konmingę. Tai yra nepaprastai svarbu, svarbu turėti tuos pamatuojamus e, tikslus. Tad e, kokių pamatuojamų tikslų norėsite vykdamas į konferenciją? Ir dar vienas aspektas. Jūs teisingai pasakėte, vien tikslų nepakanka. Dėl to norėčiau paklausti, Ar bus numatytas privalomas tikslas nualintų ekosistemų atkūrimui, nes mes negalime apsiriboti vien tik tai abstrakčiais tikslais. Ačiū dėl pamatuojamų tikslų. Aišku, tai gali būti saugotinų teritorijų skaičiaus padidinimas, kai mes kalbame apie jūros baseinus, vandenynus, padidinimas 30 procentų. Uh, bet e, šio požiūriu reikia lankstumo bioįvairovės 30 metams tikslų atžvilgių, nes reikės kalbėtis komitete, kalbėti apie komiteto viziją, apie tuos pagrindinius dalykus, kuriuos turime pasiekti. Man atrodo, nepaprastai svarbu užtikrinti įgyvendinimą. Kai mes kalbame apie saistančius teisės aktus, tai jų yra daug, bet jie nėra tinkamai įgyvendinami valstybėse narėse. Nulinė tolerancija neįgyvendinimui. Toksai būtų požiūris, o kai dėl tikslų, mes pasiūlysime bioįvairovės strategiją, kol kas jos dabar neturiu, esu atviras ją svarstyti taip pat ir su komitetu. Ačiū. EPP Niklas Herbst. Norėčiau susitelkti, čia aš sėdžiu, norėčiau kalbėti apie mūsų bendrąjį gimtai regioną Baltijos jūrą. Mes matome e, krizę, kuri kilo ne dėl žvejybos. Ir aš norėčiau paklausti, kokių konkrečių priemonių galima būtų imtis sudėtinga situacija. Būtent viena vertus nepakankamai išsiamamas žvejybos fondo potencialas, tačiau kita vertus jau dabar žinome, kad e, kai bus patvirtinti taryboje komisijos pasiūlymai, bus nemažai įmonių ir žvėjų, ne vien tik tai Vokietijoje, bet ir Danijoje, jūsų šalyje, Baltijos valstybėse, Lenkijoje paprasčiausiai dinks nuo žemės paviršiaus. E, kaip padėti tokiems nieko nekaltiems žmonėms? Akivaizdu, jog nepakanka vien tik tai taikyti perinamo laikotarpio E, nuostatas, mes e, kalbame apie ilgalaikius sprendimus, aš kalbu apie. Aš kalbu apie laivų utilizavimą ir susijusias priemonės, ką mes šioje srityje žmonėms konkrečiai galėtumėm pasiūlyti. Ačiū iš klausimą. ši problema bus vienas iš pirmųjų uždavinių, kurio imsiuosi, jeigu būsiu patvirtintas. Komisija jau pradėjo e, dialogą su valstybėmis narėmis dėl dabartinės situacijos, dėl galimos finansinės paramos. Mes pasiekėme dabartinės daugiametės finansinės perspektyvos pabaigą ir be jokios abejonės bus nelengva sutelkti visus įmanomus išteklius. Esu tikras, kad komisija kartu su valstybėmis narėmis atras sprendimą. Aš te galiu Jums pažadėti, kad jeigu būsiu patvirtintas, tęsime dialogą. Ieškosime geriausių išeičių. Klausimas nėra lengvas. Ir mums reikės sprendimų prieš tai išsamei išanalizavus situaciją. Ir šiais metais negalėsime sustoti. Turėsime pažvelgti į ateitį, kai mes kalbame apie e, rūšių e, nikimą, be kita ko aš kalbu apie menkių išteklių nikimą. E, tai yra problema, toksai rūšių nikimas. Aišku, kad pirmieji nuo to nukentės e, žvėjai ir jų bendruomenės. Aplinka, besikeičianti aplinka, pirmiausiai e, pakenks labiausiai pažydžiamiems. E, ir sprendimas nebus lengvas. Mums reikės ieškoti E, mokymo, persikvalifikavimo galimybių. E, be kito ko mes kalbame apie šį regioną kaip apie garsų turizmo regioną. Papildomas klausimas. Mes kalbame apie tai, jog tai yra susiję ne su išteklių pereikvojimu, su kitomis priežastimis, kurias galima būtų e, apibendrinti kaip klimato kaitą. Bet gal komisija vadovausis visą apimančių požiūrių ir ne vien tik tai bus kalbama apie kvotas, nes e, tai yra tik tai sąlygiškai naudingas instrumentas šiame kontekste. Nu. Klimato kaita yra ta pagrindinė priežastis. E, vandens temperatūra Baltijos jūroje auga. Ir tai turi labai rimtą poveikį rytų Baltijos jūros menkės ištekliams. Mes galime kalbėti apie menkių išteklių praktiškai išnykimą. Uh, aišku, kad turime argumentuoti holistiškai ir jau paminėjau anksčiau įvairias priemonės, tačiau reikia turėti galvoje teisėkurą ir tai, kad teisės aktai turi būti taikomi įvairiose srityse. Žemės ūkio veikla yra taip pat nepaprastai svarbi. Naudojami pesticidai, trašos vaidina labai svarbu vaidmenį, kalbant apie tą situaciją, su kuria susiturėme Baltijos jūroje. Thank you for renew Maria Rodig Dėkoju Rinių frakcijos atstovė Rodrygės Ramos. Ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisarė. Iš tikrųjų, jūs turėtumėte inicijuoti naują bioįvairovės strategiją. To iš jūsų juk prašė ir naujoji paskirtoji komisarė su e, pateikti naujus teisės aktus e, žemės ūkio sektorėje, žuvininkystės sektorėje, bet bėda yra biudžetas. Ir tai yra rimtas iššūkis, nes skirtos lėšos apsaugoti bio įvairoviai nėra pakankamos. Natūra 2000 fondas taip pat nepakankamas. Padidinti biudžetą nepakaks. Reikia efektyviai panaudoti skirtas lėšas. Ir komisija mums yra sakiusi, kad netinkamos aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas valstybėse narėse kiekvienais metais kainuoja 55 milijardus eurų sveikatos sektoriuje ar kitose sektoriuose. Tai ar jūs šiandieną jūs galite pasakyti, kad šita naujoji bioįvairovės strategija tikrai sulauks didesnio biudžeto, kuris bus efektyviai panaudojamas. Ar jūs didinsite kontrolės bei priežiūros instrumentus, kaip įgyvendinami valstybėse narėse es teisės aktai? Nes juk komisija atsakinga už sutarčių įgyvendimą bei vykdymą. Ačiū už klausimą dėl biudžeto. pripažįstu, kad biudžetą reikia kelti. Kartu su vicepirmininku bei Francu Timermansu bei kitais komisijos nariais mes sieksime tai padaryti. Pati komisijos pirmininkė yra sakiusi, kad tai yra strateginiai tikslai ir tam reikės pakankamo finansavimo. Taip, teks dėrėtis, kalbėtis dėl prioritetų. Tačiau pažvelgus į pagrindinius prioritetus, pavyzdžiui, tvaraus vystimosi tikslus, bioįvairovė yra vienas iš įrankių. Jeigu jūs kalbate apie klimato kaitą, tai nesena Junktinių tautų ataskaita patvirtina, kad gera bioįvairovė vandeninuose arba kontinentuose atsakinga už 37 procentus klimato kaitos. Tai akivaizdžiai mūsų neveikimas kainuos kur kas daugiau neveikimas. Dėl žalos aplinkai, tai paskirtoji komisijos narė labai aiškiai pasakė, kad teisės aktų nevykdymas kainuoja labai daug. Ir dėl to aš pats padarysiu viską, kad užmėgščiau kuo įmanoma glaudesnį dialogą su valstybėmis narėmis, kad neliktų nepadarytų darbų. Juolab, kad jau yra procedūros pažeidimo bylų iškeltų valstybėms narėms. dar norėčiau paklausti, ar jūs savo kadencijos metu ketinate pateikti kokių nors e, miškų apsaugos teisės aktų priemonių. Ar jūs, e, ką nors esate numatęs konkretaus, kaip pavyzdžiui, garantuoti tiekimo sistemos e, saugumą? Dėkoju miškų kirtimas aktualus ne tik ES ir mes privalome įvertinti savo veiksmus. Tai bendradarbiausiu su kitais ES nariais. Labai svarbu, kad paskirtas finansavimas šalims užkirstų kelią miškų kirtimui. Antra, turime gerinti ženklinimo sistemą. Ir kad tiekimo sistemoje neliktų spragų. Tuo tikslu turime stiprinti stebėsenos mechanizmus ir aš tikrai pasiruošęs tą daryti. Ivan Sinčič, nepriklausomi parlamento nariai. Dėkoju, pirmininkė. Germos Sinkevičiau, jūs esate iš Lietuvos, esate paskirtasis komisaras aplinkai ir vandenynams. Noriu užduoti Jums klausimą, kurio dar čia nebuvo pateikta. Tai yra aplinka, aplinkos apsauga ir apsauga nuo, nuo joninės spinduliuotės ir e, elektromagnetinių bangų. E, Galiojantis teisės aktai yra iš 97 metų ir e, tuo metinė komisija e, iš tiesų sprendė tik tai, galima sakyti, terminės problemas, bet bėgant laikui išriškėjo ir kitų neterminių poveikių iš tos nejonės spinduliuotės. Ir šiandieną dar iškilo taip pat ir pesticidų bei endokrinę sistemą e, ardančių medžiagų problema. Tai atsirado visai naujų technologijų, naujų faktorių, juolab, kad plėtojusi ir 4G, 5G ir net 6G ryšys, tai norėčiau įsiaiškinti, e, kaip jūs galvojate įdėkti naujas apsaugos nuo tos spinduliuotės normas. Taip, neterminė radiacija arba spinduliuotė. Na, kiek man žinoma, aš žinoma nesu ekspertas šioje srityje, bet, e, na, saulės spinduliai irgi patenka į tokios radiacijos spinduliuotės e, lauką. Jūs minėjote 5G ryšį, pesticidus. Tai manau, kad tiems klausimams turime labai aiškiai nustatyti prioritetus kovai su e, daroma žala. Kaip jau minėjau, tą nulinę toleranciją kovai su endokrinė sistema ardančiomis medžiagomis. Taip pat pesticidai, nulinė tarša. Turime teikti subsidijas ekologiniai žemdirbystei. Aš visuomet esu pasiruošęs įklausyti mokslininkų patarimus atidžiai stebiu, ką pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja, nes tai yra, žinoma, referencinė institucija, kuri valstybėms narėms e, rengia konkrečius pasiūlymus, kaip spręsti vieną ar kitą problemą. Tai jeigu aš būsiu patvirtintas, tai visuomet e, stengsiuosi įsiklausyti į mokslininkų rekomendacijas, ypač e, susijusios su žmonių sveikata. Hvala vam. Uvodno ste rekli da ćete putovati diljem Europe, evo ja vas pozivam da dođete. Jūs ką tik pasakėte, kad esate pasiruošęs keliauti po visą Europą. Aš gyvenu Kroatijoje ir jūs kviečiu atvykti į šią šalį. Deja, Kroatijoje e, mobilaus ryšio operatorių antenos dyksta kaip grybai, kam gyventojai pasipriešinti negali. Tai yra praktiškai nereglamentuota rinka ir e, teko Zagrebė net atšaukti be maž šimtą tokių e, mobilaus ryšio antenų, kurios buvo pastatytos neteisėtai ir e, pastatytos šalia E, tokių viešų įstaigų kaip mokyklų ar darželių. Tai aš jūs labai kvieščiau atvykti į Kroatiją ir sveikatos apsaugos ministeriją, kuri jau prieš gerą dešimtmetį turėjo e, tas antenas e, suregistruoti ir tas iki tol nebuvo padaryta. Dėkui. Aš prieš du metus lankiausi Kroatijoje kartu su savo žmona ir tikrai vietos gyventojai ir šalis man padarė didžiulį įspūdį, ypač jų svetingumas. Be jokios abejonės turime saugoti sveikatą. Ir pirmiausia, turėtume vadovautis poveikio aplinkai vertinimu. O toks įrankis yra kiekvienos valstybės teisėje tikrai negalime nematyti tų bėdų, kurios kelia įtin rimtų problemų sveikatai. Dėkoju toliau SND frakcijos vardu Mohamedas Čehim. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Tyrimai rodo, kad žiedinės ekonomikos strategija gali padėti ES sumažinti emisijas per pus. Per praeitą kadenciją mes parlamente siekiame, kad komisija taikytų tokias strategijas padedančias įgyvendinti žiedinę ekonomiką. Tačiau veiksmai buvo nukreipti tik tai į buvio pabaigos ciklą. Bet reikia žvelgti į visą ciklą, pradedant nuo produktų e, kūrimo, dizaino iki jų pabaigos. Koks būtų naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas ir kaip jūs siektumėte, kad Europos žiedinė ekonomika taptų netoksiška, kurianti naujus produktus, kurie būtų sveiki ir nežalingi. Kaip jūs sėtumėte su išteklių panaudojimo veiksmingumo principu visus veiksmus, Taip pat turiu omenyje ir jaunąją kartą ir, ir jų uh, išmetamus drabužius. Kaip jūs kovotumėte su šia problema? Dėkui, žiedinė ekonomika yra puikia galimybė palaikyti tvarumą tam, kad mes galėtume iš naujo panaudoti mūsų išteklius, nes 88 procentai mūsų išteklių yra išmetami lauk, tik 12 procentų yra panaudojami antrą kartą. Žinoma, turime kalbėti apie viso ciklo etapus, nuo pat kūrimo, dizaino, idėjos, nes, pavyzdžiui, jau pradedant produktų kūrimą, jau aiš, aišku, kad e, tas produktas bus naudojamas trumpai ir paskiau bus iš, išmetamas. Taip, e, kad e, pavyzdžiui, koks nors mikrofonas ar kitas prietaisas negali būti panaudojamas antrą kartą. Tai turime taip pat kovoti su to vienkartinio panaudojimo kultūra. Reikėtų pradinės koncepcijos etape mąstyti, kaip produktas galėtų panaudojamas dažniau. Pavyzdžiui, Lietuvoje e, startuolis Vinted sukūrė atskirą platformą, internetinį puslapį, kaip parduoti panaudotus drabužius. Ir tai yra tikras potencialas jau Prancūzijoje, Belgijoje ir kitose šalise veikianti e, internetinė svetainė. Taigi labai svarbu pasinaudoti ir naujomis technologijomis. Skaitmeninimas yra mūsų galimybė. Blokčeinas. Uh, galime atsekti išteklius, medžiagas, naudotus produktus ir įtraukti į tą ciklo seką. Dar yra labai svarbu ir statybų sektorius, kuris atsakingas už praktiškai tresdalį taršos. Tai akivaizdu, kad veiksmų plane tai bus vienas iš prioritetų. Thank you. Thank you for your uh, answer. As a... Pala. Ačiū už atsakymą. Mes manome, kad kova su plastiko tarša turėtų būti stiprinama. Plastiko strategija turi būti atnaujinta. Kaip jūs planuojate spręsti šitas problemas, ne tik mikroplastiko taršą, kuri aptinkama ne tik kosmetikoje ir kitose produktuose, bet ir tą nesąmoningai e, e, sukeliamą taršą. Ar jūs e, mąstėte apie viešųjų pirkimų sistemos tobulinimą? Mes kaip žalieji manome, kad e, tai gali būti įtin svarbus e, laimėjimas žiediniai ekonomikai. Kaip jūs galėtumėte e, skatinti tą taip vadinamą žaliai viešųjų pirkimų procesą? Būdamas ministru, aš buvo atsakingas už inovatyvių viešųjų pirkimų sistemą, kuri verčia gyventojus mąstyti visiškai kitaip. Valstybės turi turėti savo tikslus. Kaip jos įdėktų tuos žaliuosius viešuosius pirkimus, kokiais būdais. Dabar dėl plastikų, tai kaip ir minėjau, prieš tai mes negalime toleruoti tokios E, kultūros, kuomet e, pagaminti užtrunka 5 sekundės, 5 minutės panaudoti ir paskui išmesti. Bioirus produktai, mikroplastikas. Viskas turi būti netoksiška, kad mes galėtume juos panaudoti antrą kartą ciklo metu. Commissioner Designate, you have been under scrutiny for two hours now. Gerbiamas paskirtasis komisijos nary, e, e, jūs dvi valandas jau e, buvote kankinamas mūsų klausimų, tačiau dabar prasidės paskutinioji penkių klausimų dalis. Pone Tot. Ačiū, pone pirmininkė. Gerbiamas paskirtasis komisijos nary, Europos Sąjunga lyderiauja pasaulio mastu biologinės įvairovės apsaugos srityje, tačiau nepakanka vieno kontinento pastangų išsaugoti visos planetos ekosistemą. Mums reikia bendrabiavimo viso pasaulio mastu. Jums teks užduotis pasiekti, kad kitais metais mm, svarbiausia pasaulio politikai Kinijoje pasiektų susitarimą ir pateiktų pateiktų pasiūlymą dėl naujosios strategijos, kaip išsaugoti biologinį vairovę iki 2030 metų. Skaitydami jūsų atsakymus ir klausimus raštu, susidarėme įspūdį, kad jūs norite pasiekti, jog ES e, pasaulio lygių ir toliau būtų lyderė kovojant su biologinės įvairovės mažėjimu. Ar turite konkrečių planų, kaip pasiekti? šį tikslą ir kaip ketinate paskatinti e, trečiasias šalis e, dar labiau sugriežtinti savo aplinkos sauginius reikalavimus. Ačiū už Jūsų klausimus. Labai svarbu užsibriežti plačių užmojų tikslus, e, pirmiausiai siekiant rodyti pavyzdį kitoms šalims, tai patraukiant jas į savo pusę. Turime pademonstruoti e, ne tik e, biologinės įvairovės saugimo strategijos e, užmojus, tačiau taip pat ir jų įgyvendinamumą ES. Turime užsibrėžti taip pat apčiuopiamus tikslus, kurių gyvendinimo būtų galima stebėti ir įvertinti. Šiuo metu sudėtinga būtų pasakyti, kaip konkrečiai tie tikslai turėtų atrodyti. Turime pradėti dialogą su šalimis partnerėmis ir aš tikrai sieksiu tartis e, su ekspertais ir vyksiu į Kiniją ne vienas, bet ir su e, aplinkos komiteto delegacija tam, kad mūsų pozicija iš tiesų atrodytų rimtai ir galėtume pradėti dialogą dėl galimų tikslų. Aš galėčiau e, savo nuomonę pristatyti dėl šios tikslų asmenio. Pavyzdžiui, puikus tikslas būtų visame pasaulyje turėti 30 procentų saugomų teritorijų ir 70 procentų tvariai tausiai tvarkomų. Be to e, galėtume numatyti dar atskirą straipsnį dėl e, biologinės įvairovės politikos e, Arkties regione. Matome, kad Arkties tirpstantis ledynai verčia mus imtis ryštingesnių veiksmų ir dėl to mes patiriame uh, vis didėjantį spaudimą dėl savo plaidumo praeitie. E, tokios būtų mano mintis, pamastymai dėl mūsų ambicijų per aukščiausio lygio susitikimą. Kinijoje, žinoma, aš esu pasirengęs diskutuoti su e, jūsų komitetu rengiančius pasiūlymus, tačiau labai svarbu, kad ir mūsų partneriai jiems pritartų. Ačiū. Jūs taip pat e, minėjote kad e, labai e, svarbu biologinės įvairovės aspektus įtraukti į kitas ES e ir valstybių narių politikos sritis. Savo atsakymuose raštu taip pat pateikėte atitinkamų pavyzdžių ir minėjote, kad tarptautinių prekybos susitarimų partneriai, pasirašančios šalis privalo laikytis kuo griežtesnių aplinkosauginių įsipareigojimų. Kaip ketinate pasiekti, kad e, kitos valstybės tokių įsipareigojimų laikytųsi ir juos vykdytų ir ką darysite, jeigu jos taip nesielgs? Ačiū. Pirmiausiai bus labai svarbu, kuo glaudžiau bendarbiauti su prekybos e, komisaru Filu Hoganu. Labai svarbu tuos klausimus kelti pasaulio prekybos organizacijos susitikimuose. Tvaraus vystimosi tikslai, dėl kurių susitarė 197 šalis, privalo būti mūsų siekiamybė, ne vien tik ES, bet ir visų pasirašysių šalių. Todėl privalome glaudžiai bendradarbiauti su už prekybą atsakingų komisijos nariu ir aš be jokios abejonės uh, Pasinaudosiu visomis e, turimomis e, žiniomis, e, kad šie tikslai būtų pasiekti. Savame suprantama, mes turime ir atinkamai apsaugoti savo rinką nuo netvarių gaminių, kad jie į mūsų rinką nepatektų. Ponas Korbit, Socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū. E, paskirtasis komisijos narys atsakingas už vandeninus ir jūras, jeigu galiu tai papildyti jūsų pareigybinį aprašymą. Jūs minėjote e, e, šiukšlių keliamą grėsmę vis didesnę vandeninams ir jūroms ir žalą, kurią patiria priekrančių bendruomenės, nes žvėjai, kurie Mm, rinkdavo e, šiukšlės jūroje, netgi susilaukdavo anksčiau bausmių už tai e, finansinių nuobaudų. Dabar situacija keičiasi ir pagal daugiametę finansinę programą ir taip pat iš e, žuvinkistės fondo lėšų būtų galima ir, galim, ir yra finansuojamos atinkamos priemonės valyti jūroms ir vandenynams, tačiau jų sėkmė nėra ypatingai didelė. Ar jūs nematote, kad jau pribrendo laikas patvirtinti ES lygmenio tinkamą teisės aktą, kuris būtų e, skirtas šiukšlių šalinimui iš e, ES teritorinių vandenų? Atsakymas, manau, kad e, tikrai labai svarbu žaliojo kurso kontekste pateikti ir parengti ir pateikti tinkamas iniciatyvas susijusias su e, jūrų ir vandenynų tvarumo užtikrinimu. Ir e, pagal Natūra 2000 programą yra numatyta 30 e, procentų saugomų teritorijų apibriežti su jūros ir vandenynuose. Ir tinkamos nuostatos turi būti tinkamai įgyvendinamas, tačiau tai nereiškia, kad e, pagal Natūra 2000 programą saugomose teritorijose negalima vykdyti jokios veiklos. E, e, svarbu, kad būtų užtikrinta tvari žvejyba, o kalbant apie taršos mažinimą, šiukšlių kiekio mažinimą. Čia labai svarbu, kad pradėtų veikti žiedinės ekonomikos planai, kad mes neišmestume jūros ir vandenynus žaliavų išteklių, kurias būtų galima iš naujo panaudoti, perdirbti ir e, kalbant apie e, žvėjų bendruomenių pastangas e, valyti jūras ir vandenynus, tai jos jau yra vykdomos, tačiau čia turime įtraukti į atitinkamą veiklą ir, pavyzdžiui, uostų infrastruktūrą, numatant galimybę, pavyzdžiui, e, valyti laivų triumuose esantį vandenį e, uostose ir panašių kitų veiksmų imtis tam, kad e, pasiektume užsibrėžtų aplinkosaugos tikslų. Nemažai jau klausimų buvo aptarta. E, tačiau e, jūsų misijos aprašyme minimas principas, pagal kurį kiekviena nauja priemonė turėtų pakeisti jau e, egzistuojančią veikiančią priemonę priklausomai nuo to, kokia naudinga ar reikalinga ji būtų. Ar jūs sutinkate su tuo, kad e, su teiginiu, kad mūsų e, tvirtinami teisės aktai būtų vertinami pagal jų atnešamą naudą, o ne pasitelkus tik tai e, elementarias statistinės schemas. Ačiū už klausimą. Būdamas ekonomikos ir inovacijų ministru, aš tikrai daug pastangų dėjau Lietuvoje, kad sumažinčiau biurokratinę naštą. Tačiau labai svarbu žinoti, kad to negalima daryti vien tik tai mechaniškai su uh, savo pirmtakais komisijos nariais diskutavau apie tai ir aš tikrai stengsiuosi užtikrinti, kad mažinant biurokratinę naštą mes uh, nesilpnintume dabar galiojančių aplinkosaugos teisės aktų poveikio nepakenktume biologiniai įvairoviai. Mūsų tikslai yra tikrai plačių užmojų, tačiau juos galėsime įgyvendinti tik tai e, atitinkamai pritaikydami galiojančius teisės aktus visose sektoriuose. Žaliųjų frakcijos vardu, ponas e, Hongren. Ačiū už Jūsų likščionės atsakymus. Kaip minėjote, tiek e, sieksite mažinti taršą, tiek skatinti žiedinė ekonomika, taigi sieksti užtikrinti tinkamai savoką. Tarp šių sričių, remiantis septintuoju aplinkosaugos planu, mes turėtume parengti tokius e, žaliavų perdirbimo ciklus, kad jie būtų visapusiškai panaudojami be atliekų. Deja, jūsų pirmtakai elgesi daugiau ar mažiau priešingai, nes jie leido gaminti toksinės medžiagas, kurių negalima perdirbti ir e, tokiu būdu prisidėjo prie taršos didinimo. Toksinės medžiagos e, mūsų visuomenėje tikrai išlieka penelik ilgai ir jų tarša penelik ilgai išlieka. Tai prieštarauja ryč reglamento nuostatoms. Taigi noriu paklausti, ar dėsite pastangas tam, kad sukurtume netoksinę žiedinę ekonomiką, kurioje būtų teikiama pirmenybė didelę grėsmę keliančių cheminių medžiagų pašalinimui iš apyvartos. Ačiū už klausimą manau, kad egzistuoja aiškios sąsajos mano kūruojamoje srityje tarp mano misijos aprašymo susijusios su nulinė tarša, biologinė įvairovė ir žiedinė ekonomika. Jeigu vieną iš šių dėmenų mes išimsime iš e, bendro paveikslo, tai ir e, kiti negalės tinkamai funkcionuoti. Todėl pagal naują žalį kursą e, nulinė taršai teks e, labai svarbus vaidmuo ir e, nulinė tarša glaudžiai susijusi su netoksinių medžiagų naudojimo strategija. Jeigu norime nešvaistyti išteklių, tai turime juos užtikrinti jų antrinį panaudojimą. Ir taip pat manau, kad žiedinė ekonomika veiks sėkmingai tik tuo atveju, jeigu sugebėsime rasti būdų, e, kaip nenaudoti toksinių medžiagų apskritai. Tai reikštų, kad e, plastikas pagamintas iš aplinkai nekenksmingų cheminių medžiagų turi būti naudojamas, žinant, kad e, tą plastiką bus galima perdirbti ir panaudoti kitose sritise. Tai yra vienintelis būdas užtikrinti sėkmingai veikiančią žiedinę ekonomiką ir per savo kadenciją šio tikslo tikrai sieksiu. Has... Ačiū. Europos parlamentas šešis kartus prieštaravo ryč leidimų išdavimams, kuriems e, žalė šviesą uždeigė komisija. O Švedijoje mūsų vyriausybė kartu su parlamentu taip pat laimėjo teismą prieš komisiją dėl neteisėtai suteiktų leidimų. Tad kitas klausimas yra toks. Kaip jūs toliau traktuosite šitos prieštaravimus? Ar galbūt e, gerbsite mūsų prieštaravimus, gerbsite teismo sprendimą, kai mes kalbame apie nepaprastai pavojingų medžiagų pakeitimą kitomis? Mažiau kenksmingomis. Ačiū. Kaip jau sakiau, REACH yra visa apimantis e, cheminių medžiagų pasaulio tvarkymo uh, pasaulyje tvarkymo mechanizmas, visame pasaulyje visa labiausiai toksai plačiausias. Aišku, trūkumų yra ir e, problema susijusi su trečdaliu dosije ir aišku, kad tas problemas turės spręsti komisija. Aš uh, Galvoju, kad ryč turėtų būti vienas iš pagrindinių ramšių svarstant netoksišką strategiją. Duomenys, remiantis jais, mes galėsime sukurti labai solidžią netoksiškos aplinkos strategiją. Neapsiribojant vien tik tai endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis, mes be jokios abejonės dirbsime su šiuo uždaviniu. Pane Bilbao, Renew frakcija. Ačiū pirmininkė. Pone paskirtasis komisarė. Žvėjams reikia pajusti jūsų paramą. Dėl to mes prašytumėm į savo portfelį, į jo pavadinimą įtraukti ir atitinkamas savokas. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia ambicingų standartų žvejybos gaminių srityje. Buvo kalbama apie žuvų konservus ir panašiai. Bet mes turime turėti galvoje ir tas rytise, tas rytis, kaip antai pakavimos rytis, žuvininkystės sektorijoje, kurioje dirba daug moterų. Šiame sektoriuje reikia daugiau atsekamumo. Mes, pavyzdžiui, kalbame apie ženklinimą, nes tai taip pat leistų diversifikuoti ir pajamas. E, be kita ko, tai svarbu yra ir vartotojams žinoti, ką jie perka. Galbūt jūs pateiksite atitinkamą teisėkuros e, pasiūlymą, gal galvojate, kad tai būtų prasminga, ypač kalbant apie regioninį požiūrį nes jis leistų labiau e, atsižvelgti į vyrų ir moterų šiame sektorija poreikius ir taip geriau pasiskirstytų gaunamas pajamos. Pirmiausiai dėl klausimo susijusio su moterų vaidmeniu. Neseniai pateikta ataskaita rodo, jog labai svarbu bus dirbti su daly paskirtuoju komisaru. Nes aišku, kad šį sektorių reikia padaryti patrauklesnį jauniems žmonėms. Ir jūs teisingai pastebėjote, kad darbas, perdirbimo darbas e, yra labai sunkus ir jisai nevienodai apmokamas yra. Tad tai yra taip pat svarbu pagal mūsų darbo atverkę. O kai dėl atsiekamumo mes visi sutinkame su tuo, kad svarbus e, aukštos kokybės maistas, svarbu užtikrinti ES standartų laikymasi. Vienas iš pagrindinių dalykų yra be abejo ženklinimas tam, kad vartotojai žinotų, ką nusiperka. Ir ar žalias ekologiškas ženklinimas tą ir reiškia. Be jokios abejonės mums reikia atsekamumo nuo tinklo iki skardinės ar konservų dėžutės. Ir e, būtų galima pasitelkti atitinkamai ir skaitmeninimo įrankių šioje srityje. Mes kalbame ES naudojamą programą Catch. Taip pat ir partneriai galėtų naudotis tokiomis programomis. Tuomet mes galėsime patobulinti situaciją ir kalbėti toliau apie geresnį ženklinimą ir apie rinkos standartus, kurie ES yra aukšti ir tokie turi būti užtikrinti. Dėkoju už atsakymą. Moterų vaidmuo yra nepaprastai svarbus bei jų integracija Labai svarbios yra moterų kvalifikacijų, kvalifikacijos ir jų pripažinimas. Taip pat norėjau pasteirauti jūsų nuomonės apie produktų kilmę. Galbūt ją reikėtų įtraukti į žuvų konservų etiketes. Ir kitas dalykas - fondų regionalizavimas, nes tai galėtų padėti pasiekti geresnės situacijos ir taip pat dėrėtų su tikslais pagal bendrąją žuvininkystės politiką. Kilmė ir jo ženklinimas yra labai svarbus, bet pirmiausia reikia užtikrinti tai, kad tai, kas yra nurodyta etiketėje, yra tikra patikima informacija. Tai yra svarbus žingsnis. Ir aš manau, kad mes tą galime padaryti skaitmeninimo procesais savo rinkoje. O tada, kai jau tikrai žinosime, Be jokios abejonės viską galime nurodyti ir etiketėje, nes e, informuotas vartotojas galės atitinkamai pasirinkti. Dabar dėl regionalizavimo. Aš jau minėjau anksčiau, tai yra puikus instrumentas kuriuo daug naudojamas Viduržėme jūros baseine ir mes ir toliau tą darysime, mes įtrauksime į šį procesą patiriamasias tarybas. Reikia palengvinti dialogą ne vien tik tai tarp valstybių narių, bet ir palengvinti dialogą su ne ES valstybėmis narėmis, kurios dalyjasi tuo pačiu jūros baseinu. Ir dabar pereiname prie 25 klausimo. Ponas Vandalin, prašom prisisekite saugos diržus. Aš kalbėsiu toliau olandiškai. Pirmininkė, mūsų parlamentas ir jo žuvininkistės komitetas labai aršiai ginčiasi su komisija dėl naujo žuvininkistės politikos fondo komisija nepritarė parlamento pozicijai, nes baiminasi dėl to, kad e, patvirtinus parlamento poziciją bus statoma, nau, e, statomi nauji žvejybos laivai, o tai būtų žalinga žuvų ištekliams. Niderlanduose jau e, kurį laiką naudojami brangiai kainuojantis, tačiau modernus žvejybos kateriai ir naudojant šią žvejybos įrangą, pavyzdžiui, šiaurės jūroje, e, tikrai nereikia baimintis, kad bus naikinami žuvų ištekliai. Taigi noriu konkrečiai paklausti, kalbant apie e, žvejybos laivimo ateitį, kodėl jūs tai baiminat, baiminatės, kad bus sustatomi nauji, modernus, ekologiški žvejybos laivai ir kodėl blokuojate parlamento poziciją, kuri būtų naudinga e, aplinkai ir žuvų išteklių išsaugojimui. Nereikia, nereikėtų tos pozicijos blokuoti. Okay, uh, as I understand, uh... Jums leidus pasakysiu, jog Tai yra susijęs su žvejyba elektros srove, jeigu teisingai supratau. Aš taip supratau, kad jūs kalbėjote apie nauja, naujus žvejybos katerius. Ar, ar taip supratau, gal galėtumėte pakartoti savo klausimą tam, kad galėčiau jį išsamei atsakyti. Labai atsiprašau. Klausimas nieko bendro neturi su pulsinė žvejyba. E, aš paklausiu apie naują žvejybos fondą, iš kurio lėšų parlamento manimų turėtų būti taip pat finansuojami ir nauji ekologiški modernų žvejybos laivai, kurie gali užtikrinti selektyvę žvejybą, dėl to jie brangiau kainuoja. E, tačiau e, vis tik tai naudoti žvejybos fondą tiems laivams vertėtų. Dėl finansavimo iš e, DFP statant naujus laivus, manau, kad mums reikalinga išsami diskusija šio požiūriu bet nesu tikras, kad tai yra pats geriausias būdas leisti viešojo sektoriaus pinigus. Aš manau, kad tos investicijos galėtų būti finansuojamos priva, privačiai, reinvestuojant privačius pinigus. Anksčiau jau kolegos kalbėjo apie tai, kaip reikėtų padobulinti atitinkamas prielaidas, kai mes kalbame apie laivus, kurie yra jau pasenę, kuriems jau yra kurio amžius yra pasiekęs dešimtmečius. Bet kuriuo atveju naujų laivų statyba yra suderinama su tais tikslais, kurie yra numatyti pagal bendrosios žvejybos e, politikos gyvendimo tikslus. Kalbant apie selektyviuosius žvejybos e, mm, įrankius, taip jie yra reikalingi, į juos reikia žvelgti iš mokslinės perspektyvos ir juos reikia tobulinti, reikia investuoti viešais pinigais į į tokių įrankių kūrimą tam, kad mūsų žvėjai galėtų selektyviau ir geriau žvejoti, taip užtikrinant pačius geriausius sprendimus. Ačiū. Kaip jau minėjau, mums reikia aplinkai nekenčių laivų, netaršių laivų. Ir man labai aišku, kad mes turėtumėm juos finansuoti iš naujojo žvejybos fondo. Ir prašyčiau nesilaikyti jūs kategoriškos pozicijos komisijoje. Norėčiau, kad paremtumėte mūsų pramonę, kad pastarojų turėtų gerus aplinkai nekenčius laivus. Ačiū, ponia Vandalena. Aš sutinku su jumis. Tikslas be jokios abejonės yra priimti aplinkai nekenkiančius sprendimus. Būdamas ekonomikos ministru, aš paprastai sakau, kad e, smulkus verslas pirmiausiai problemų turi dėl finansavimo mokslo ir tyrimų srityje. Man atrodo, kad mes savo pinigus galėtumėm leisti mokslo tyrimų ir technologinės plėtros srityje, galėtumėm čia paremti e, smulkų verslą, ieškant sprendimų, kurie vėliau galėtų būti pritaikyti. Pati, pats siekis yra geras, bet nesu tikras, kad jisai leis pasiekti to rezultato, kurio norime. Dėkojame Jums, dėkojame visiems nariams uždavusiems klausimus. Paskirtasis e, komisaras dabar galės penkias mintes tarti baigiamąją kalbą. Tad paskirtasis e, komisarė tai yra finišo tiesioji. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Noriu dar kartą Jums padėkoti už šitą progą prisistatyti parlamente. Ir labai dėkoju už užduotus klausimus ir komentarus. Supratau jūsų rūpešius, suprantu, kad bioįvairovė, žiedinė ekonomika smulkus, stambesni žvėjai ir žvėjų bendruomenės jums įtin svarbios. Aš esu pasiruošęs bendradarbiauti su jumis, nes užtikrinti tvarumą būtina kartu ir mes dalinkimės šitą atsakomybę. Ir dabartinis laikotarpis yra labai svarbus Europoje. Matėme, kokie buvo Europos rinkimų rezultatai ir matome, kokio kurso laikysis naujai e, paskirtoji Europos komisarė. Naujasis tarp vyriausybinės klimato kaitos grupės pranešimas rodo, kokie, pavojus, kokie pavojai e, kyla mūsų vandenynams. Ir mano portfelis kaip tik ir apima ne tik klimatą, bet ir vandenynus o kiti komisarai rūpinsis kitais klausimais. Tačiau čia nėra tik tai politikos klausimai, nėra tik tai vien tik aplinkosaugos bėdos ir ne tik ekonomikos bėdos. Mes kalbame apie tokią visuomenę, kurios mes norime. Tai yra tie žvėjai, tie piliečiai, kurie gali ramiai e, galvoti apie savo ateitį. E, Norėčiau, kad visuomenė būtų sažiningesnė, kad e, nebūtų piliečiai nustumti į visuomenės paraštės. Mums reikia tokio pereinamojo laikotarpio, kuris e, užtikrintų gerbovį visiems. Aš pasisakau už tokią Europą, kuri turėtų toliai siekiančių tikslų. Mes turime kurti ir socialinį teisingumą. Turime gerinti gyvenimo kokybę ir mūsų piliečių gerbovi. Kai Europa nesugeba įveikti aplinkos taršos, tai mes ne tik ekonomikoje, bet ir žmogaus sveikatos srityje ir kitose srityse nepasiekėme teigiamų rezultatų. Mano paskirtasis komisaro portfelis yra platus ir komisijos pirmininkė pasisako už tą sveiką planetą, kurioje būtų sveika aplinka ir neužtaštos jūros bei vandenynai, kurioje būtų įsigalėjusi bio įvairovė, kurioje ir žvėjai galėtų e, vykdyti savo veiklą be jokių trukdžių. Gerbiami parlamento nariai, negalime apsaugoti mūsų vandenynų, kol neapsaugosime mūsų žemės. Ir dėl to nulinė tarša yra labai svarbi ne tik vandenynuose, bet ir kontinentuose. Beveik 30 procentų vandenynų e, rūšių yra užteršta. Ir dėl to tai turi būti mūsų prioritetas ir mūsų bendro požiūrio e, klausimas. Dėl to prašau jūsų pagalbos pasiekti mūsų piliečius, vietos bendruomenės. Mes ir aš turiu kliautis jūsų pagalba, nes jūs geriau pažįstate savo e, rinkėjus. Nes e, tie žvėjai, kurie netenka savo laimikio, geriau pažįstami jums. Ir aš tikiuosi, kad jūs man padėsite susipažinti ir su šita bendruomenė ir įvykdyti mano pareigas. Ačiū paskaitas komisijos nariai, galite išgerti alaus ir atsipalaiduoti dabar. O mes e, dabar ir dviejų komitetų koordinatoriai susitiksime 18 e, valandą, o bendras komiteto posėdis yra 19 valandą ir tuomet jau vertinsime kandidatą.